va démarrer. Très bien. Si vous voulez bien euh, prendre place. Kviečiu visus susėsti. Pradėsime posėdį. Turime gan ilgą darbo tvarkę ir laiko aptarti visiems klausimams turime nedaug. Taigi norėčiau pirmiausia pasitikslinti, ar nėra jokių problemų dėl darbo tvarkės. E, tuomet, jeigu nėra kokių tai klausimų, laikyčiau, kad darbo tvarkė yra patvirtinta tokia, kokią jūs esate gavę. Taigi dar norėčiau pasakyti, kad posėdis yra transliuojamas internetu ir kad verčiama yra į 16 kalbų. Ir pirmininkas dėkoja vertėjams. Norėčiau paklausti jūsų, ar galime patvirtinti posėdžių protokolus, tos, kuriuos esate gavę, tai rugsėjo 8 bei spalio 12 bei 13 dienų posėdžių protokolai. Ar yra pastabų dėl šių posėdžių protokolų? Jeigu pastabų nėra, tuomet laikome, kad tie posėdžių protokolai yra patvirtinti. Ir dabar iš karto galime pereiti prie pirmojo esminio darbo tvarkės klausimo, tai yra ketvirtasis būtų išėlės darbo tvarkės klausimas, tai yra klausimai kuriuos esame numatę. Aptarsime išteklių prasme taup, taupų žemės ūkį ir novatišką žemės ūkį. Tai yra geriausia, geriausios praktikos pavyzdžiai ES ir visame pasaulyje. Toks būtų klausimo pavadinimas. Ir šie klausimai vyks dviem dalimis. Ir pirmoji dalis Čia išklausysime geriausią ES esančią praktiką ir pasisakys ponas Bela Glatfelder, kuris yra atsinaujančių energijos šaltinių platformos pirmininkas iš Vengrijos, po to pasisakys profesorius Filipas Barė iš Lioveno katalikiškojo universiteto Belgijos ir daktaras Kevinas Morelis iš Saklė universiteto Prancūzijoje. Taigi per pirmąjį per pirmojo klausimo dalį. Kiekvienas e, mūsų prelegentas pasakys e, po 10 minučių, o po to bus klausimo atsakymų dalis. Galės e, dalyvauti visi norintys. Ir aš tikiuosi, kad prie mūsų prisijungs ir daugiau kolegų. Po to antroji klausimų dalis, kur išklausysime daugiau informacijos apie geriausią pasaulio praktiką ir du pristatymai numatyti. Pirmiausia, profesorius Šenanas Harpazas iš Žemės ūkio mokslinio tyrimų organizacijos Volkanis Center Izraelio. Ir taip pat profesorius Patrikas Wormsas iš Agrarinės miškininkystės centro Belgijoje. Taigi, po to vėlgi bus klausimų atsakymų dalis. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja tokiai darbo tvarkai, iš karto kviečiu pasisakyti pirmąjį prelegentą ir tai būtų ponas Bela Gladfelder. Prašau, dešimt minučių jums skiriama ir iš karto dėkoju. Ačiū, pirmininkė, dešimt metų buvau šio komiteto nariu, taigi džiaugiuosi šiandien galėdamas matytis kai kurios senus e, pažįstamus, draugus, kolegas. E, sakiau, kad e, girdėjau, kad man galima šiandien kalbėti gimtąją vengrų kalbą, taigi tęsiu vengriškai toliau. Aš norėčiau šiandien Jums trumpai pristatyti, kaip naudojami atsinaujinantis energijos šaltiniai ir kaip galima pasiekti veiksmingo e, energijos naudojimo pasitelkiant atsinaujinančius šaltinius žemės ūkėje. Galbūt e, jau esate matę šią skaidrę. Aš ją parengiau tada, kai buvau pranešėjų, dirbdamas šiame komitete. Ir tada galvojame, kaip galima būtų sumažinti CO2 emisijas 80 procentų. E, tada aptarėme komisijos parengtas kelio gairės. Komisijos parengtas veiksmų planas ar gairės turėjo tam tikrus tikslus ir buvo nustatyta, kad yra ribotos galimybę sumažinti CO2 emisijas žemės ūkija. Komisija apskaičiavo, kad um, jos gali būti sumažintos tik 45 procentais žemės ūkija. Aš manau, kad um, žemės ūkis ir maisto gamyba yra ypatingai svarbios sritis ir galvojant apie CO2 mažinimą. Maisto gamyba yra reikšmingiausia šiuo požiūriu, reikšmingesnė nei kiti sektoriai žemės ūkio srityje. Pagalvokime, kaip galima e, sutaupyti energijos žemės ūkija. Europos ūkininkai yra investuotojai, kalbant apie investavimą į atsinaujinančius e, energijos šaltinius. Tarp 2009 ir 2013 metų apie 19 milijardų iš viso buvo investuota į atsinaujinančią energiją. O kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas, 40 procentų pasaulyje sunaudojamo kūro yra sunaudojama būtent žemės ūkija. Yra čia tikrai tam tikrų variantų, kurios galima rinktis. E, tikslusis ūkininkavimas, pavyzdžiui, kuris gali padėti veiksmingiau naudoti energiją. Taip pat e, ūkininkai galėtų svarstyti intensyvesnį biokūro naudojimą, nors dabartinėje mokesčių politika neteikia pakankamai iniciatyvų šioje srityje. Kalbant apie žemės ūkį, tai yra daug energijos reikalaujantis rytis. Kalbant apie drėkinimą, pavyzdžiui, drėkinimui reikia labai daug energijos. Nacionaliniai teisės aktai Europoje nėra parengti taip, kad um, būtų siekiama mažinti energijos sąnaudas drėkinime, drėkinimo srityje. Uh, Vengrijoje ūkininkas galėtų sutaupyti 50 litrų dizelio hektarui, jeigu pasirinktų inovatyvius uh, drėkinimo metodus. Taip pat Vengrijoje yra, pažiūrėjau, dvi didelės džiovinimo įmonės ir jos iš dalies naudoja biomasę ir bioterminę energiją. Nors tradiciniai energijos šaltiniai taip pat šiuose įmonėse naudojami. Na ir džiovinimo E, procese yra pagrindama antrinių produktų, kurie taip pat galėtų būti e, iš naujo panaudojami. Toliau kalbant apie e, gyvulininkystės sektorių. Čia turėtų būti intensyviau naudojamas biokūras, jis padėtų sumažinti energijos sąnaudas ir leistų sumažinti šiltnamo efektą sukeliančių dujų emisijas. Bet e, dėja, nei nacionaliniuose teisės aktuose, nei ES teisės aktuose nėra numatytos konkrečios nuostatos e, bio kūrui, biodujoms, pavyzdžiui, ir nėra atitinkamų iniciatyvų. Yra žemės ūkėje tokių renginių, kurie e, gali būti, kurie gali naudoti geoterminę energiją. Arba jie gali būti pritaikyti naudoti ir e, elektrą, ir geoterminę elektrą, ir tai leistų ūkininkams sutaupyti apie pusę milijono eurų. Taip pat e, turime kalbėti apie architektūrą. Mm, stogai, pavyzdžiui, e, turėtų būti tokie, kad ant jų būtų galima įrengti saulės baterijas. Toliau daržininkystė. Čia jūs matote mm, nuotrauką, kurioje aš su ūkininku, ūkininku auginančiu paprikas. Jis e, augina paprikas naudodamas geoterminę energiją. Vengrijoje geoterminė energija labai svarbi daržininkystės sektorėje. Ir mes turime, aišku, taip pat e, kalbėti apie tai, kaip antriniai produktai žemės ūkio gali būti panaudojami, e, pavyzdžiui, šildymui. Toliau maisto gamybos sektorius. Vengrijoje maistui skirti produktai perdirbami žemesnėse temperatūrose nei, pavyzdžiui, temperatūros, kurios yra naudojamos plieno sektorėje. Plieno sektorėje sunkiau būtų naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, bet maisto gamyboje tai įmanoma. Galima būtų, pavyzdžiui, panaudoti maisto atliekas energijos gamybai. Šioje skaidrėje matote skaičius skirtingose sektoriuose, kaip maisto atlikos yra naudojamos šildymui. Pavyzdžiui, iš morkų atliekų yra pagaminama energijos apie 4 MW per valandą. Yra naudojamos kitų augalų atlikos, pavyzdžiui, saulėgražų atlikos, kiti augalai. Yra Vengrijoje nedidelių mm, miestų, kur yra gamyklų gaminančių pomidorų tyrę, pavyzdžiui. Ir ten liekančios pomidorų kai kurios dalis, kaip sieklos, pavyzdžiui, yra panaudojamos, perdirbamos ir panaudojamos kaip energijos šaltinis. Vengrijoje taip pat yra izogliukozės gamikla kurioje yra panaudojamos saulėgražų atlikos, taip pat sudžiūvusi žolė. Ir iš šių produktų yra gaminama energija ir taip sutaupama dujų, taigi sutaupama kitų energijos šaltinių. Na, tam, kad ūkininkai galėtų investuoti į inovatyves technologijas, reikėtų ES finansavimo. Ir taip pat svarbu, kad būtų remiami tik tie produktai, kurie nedidina CO2 emisijų. Yra nemažai programų ir projektų, kurie padėtų sutaupyti energijos ir aš nemanau, kad ES lėšos turėtų būti skirtos finansuoti uh, tokioms iniciatyvams, tokiems projektams, e, kur galiausiai projektų vykdytojai naudotų iškastinį kūrą. Aš esu matęs Vengrijoje tokių projektų, kai pastatams šildyti tai yra naudojamos gamtinės dujos arba iškastinis kūras, nepaisant to, kad tame konkrečiame regione yra nemažai atsinaujinančių energijos šaltinių kaip galimų variantų. Uh, biodujos um, antriniai produktai galėtų būti panaudoti. Taigi yra variantų. Ir galbūt um, ES taisyklės uh, reikėtų tikrai peržiūrėti, nes jos kartais kliudo įgyvendinti kai kurios projektus. Ačiū visiems uždėmesi. Merci, merci beaucoup, monsieur. Ačiū. Jūs labai išsamei viską pristatėte. O dabar pereikime prie kito pranešėjo, profesorius Filipas Barai iš e, katalikiško Lovino universiteto. Ačiū, pana pirmininkė. Šiandieną ketinu kalbėti apie Europos žemės ūkio pereimą prie veiksmingo išteklių naudojimo. Ir e, turiu pasakyti, kad e, palikti viską taip, kaip dabar yra, tikrai neprotinga. Mes turime mažinti ūkininkavimo poveikį aplinkai ir um, nu, pereiti prie naujų darbo metodų. Tačiau nauji darbo metodai savaime neatsiranda, reikia skatinti ūkininkus juos e, perimti. Kodėl reikia apskritai siekti pokyčių? Jūs žinote, kad 20-ame amžiuje įvyko tikra ekologijos revoliucija. Ir dabar reikia galvoti apie visiškai kitokius sukininkavimo uždavinius. Nepamirškite, ir e, dar 2010 metais Junktinių tautų parengtas specialusis e, pranešimas apie tuos iššūkius, kurie kyla žemės ūkio srityje. Pirma, tai aišku aprūpinimas maistu. Antra, mažinimas neligybės tarp ūkininkų, taip pat tarp šiaurės ir pietų ir atotrukio mažinimas, nes pietinės pasaulio valstybės nebejotinai atsiduria labai sudėtingoje situacijoje. Taip pat reikia užsimti tvarę žemdirbystę ir tvarių žem... ūkininkavimu. Uh, taip pat užtikrinti ir gamybą, ir įplaukas e, siekiant tvariaus žemės ūkio. Ir taip pat turime daryti, ko galima, mažesnę įtaką klimato kaitai. Taigi svarbiausias iššūkis yra, kuo galima mažiau, kuo galima daugiau atsakyti intensyvaus žemės ūkio, nes e, tai daro neigiamą įtaką aplinkai. 20-ame amžiuje tris kartus išaugo įvairių gaivalinių nelaimių skaičius. Ir taip pat matėme, kad ir vanduo užterštas, ir dirbožėmis užterštas. Ir per atitinkamą laikotarpį, pat 20, tam mes darėme visą šimtmetį, dabar 21 amžiuje negalime daugiau užsimti tokiu intensyviu žemės ūkiu. Taigi mes čia kalbame apie 2050 metus ir matome, kokie yra mūsų tikslai, žaliai pažymėta tai, kaip turime koreguoti įtaką klimato kaitai. Taigi tai yra dviguba darbo tvarkė ir mes turime kaip ir didinti e, žemės ūkio produkciją, bet daryti kuo, tuo pačiu metu, kuo galima mažesnę įtaką aplinkai ir klimato kaitai. Taigi negalime užsimti įprastinių žemės ūkių. Taigi kairėje matome kad daugiau reikia gaminti, aišku, žemės produkcijos. Antras dalykas, antroje, kitoje pusėje matome, kokia įtaka tai daro aplinkai. Taigi pagrindinė idėja yra dabar pasirinkti tokį kelią, kaip būtų galima mažinti poveikį, žem, e, poveikį klimato kaitai. Techninė prasme tą padaryti labai sudėtinga, taigi aš esu įsitikinęs, kad mes privalome numatyti tam tikrą perinamąjį laikotarpį turime pirmiausia pasirūpinti, kad pasaulio, neiš, pasaulio gyventojų neištiktų badas ir skurdas. Na ir dalis žemės, da, dalis ūkininkų, įskaitant ir ūkininkus Europoje, bando pereiti prie kitokio žemės ūkio, našesnio, kur įtaka klimato kaitai yra mažesnė, tai yra ekologiška žemdirbystė. Na ir norėčiau priminti, kodėl didesnis našumas nėra absoliuti būtinybė. Čia pirmoje linijoje matome, kiek e, išaugo e, maisto produkcijos poreikiai pasaulyje ir taip pat kokia yra produkcija vienam gyventojui ir kad tai tie poreikiai auga. Na ir jūs matyt galite patys pasiskaityti labai daug dokumentų apie tai. Akivaizdu, kad tas iššūkis yra kur kas sudėtingesnis, ne vien tik tai našumo iššūkis, nes tai yra susiję, kaip sakiau, ir su skurdu, su skurdo problema. Daug kalbama apie žemė, ekologiją žemės ūkyje, kas tai yra. Pirmiausia, tai yra principinis klausimas, mes daug kalbame apie tokią praktiką, bet pirmiausia, turime priminti, kad, prisiminti, kad akademinė prasme ta ekologinė žemdirbystė grindžiama tam tikrais principais. Tai yra tinkamų išteklių naudojimu ir tai yra labai aktualu, kaip suprantu, ir jūsų komitetui. Taip pat biologinė, biologinė įvairovė, perdirbimas ir taip pat dirbožėmo saugojimas. Taip pat metodikos principai, ekodizainas, inovacijos, dalyvavimas ir taip pat socialiniai ekonominiai principai susijęs su bendradarbiavimu, fair trade, sąžininga priekyba ir kitais dalykais. Taigi, ekologija, ekologija tai yra sisteminė vizija. Tai yra vizija, kuri grindžiama tam tikrų principų sąveika. Ir čia yra įmanomi keli aspektai, ne tik tai našumas, bet taip pat ir bandymas surasti geriausiai įmanomą kompromisą. Taigi, aš esu įsitikinęs, kad mes pirmiausia turime atsisakyti tokios sistemos, kur siekiama vieno tikslo, tai yra našumo ir kuo galima didesnių sistemos veikėjų įplaukų, pereiti prie tokios sistemos, kur skatinama biologinė įvairovė ir kur yra multifunkcinė sistema. Tai reiškia, kad poveikis aplinkai turi būti mažinamas ir ekonominis e, rezultatas, socialinis rezultatas turi būti didinamas. Tai yra tam tikras prinamasis laikotarpis, kuris e, nėra susijęs su vien tik tai geriausios praktikos pavyzdys. Tai yra svarbu, bet ta sisteminė dimensija turi būti pagrindinis elementas. Paaiškinsiu, kodėl. Čia buvo tyrimas atliktas Belgijoje ir mes matome įvairius e, produkcijos, pieno produkcijos tipus, e, kai kurie susiję su kukurūzais, kiti su kukurūzų naudojimu, kiti su kitomis kultūromis ir matome, kuri sistema ekonominė prasme geriausia. Ir taip pat matome sistemą. Ir matome, kad ganyklų sistema yra pati ekologiškiausia. Taigi reikia pasirinkti, ar mes renkamės ekonominį kelią, ar siekiame pusiausvėros tarptų dviejų principų. Ir turime išsiaiškinti, kokį kelią rinktis. Ar mes rinksimės uh, tą kelią, kuris ekonominė prasme įdomiausias, ar rinksimės tą kelią, kuris ekologinė prasme įdomesnis. Būtent tai yra tas perinamas laikotarpis, per kurį mes turime apmastyti tuos dalykus. Ir čia visuomet reikia dirbti dviejomis ašimis. Tai yra aplinkosauginė ašis X ir socialinė ekonominė ašis, tai yra Y ašis. Socialinė ekonominė ašis, tai čia yra ir užimtumo klausimas, nes 21 amžiaus žemės ūkis Europoje, aišku, privalo uh, užtikrinti kaimo plėtrą ir užimtumą kaimo vietovėse. Taigi tas socialinis ekonominis matmo irgi yra labai svarbus, kalbant apie vartotojus ir viešąją politiką. Aplinkosauginis aspektas, aišku, yra e, tai, kuo rūpinasi žemės ūkio darbuotojai. Taigi šioje sistemoje įvairių sistemų pozicija yra susijusi su kainų politika. Jeigu didinama biologinių, ekologiškų produktų kaina, matome, kaip keičiasi pozicijos ir, ir pati sistema. Taip pat mes neturime galvoti, kad tik tai per gamybą mes galėsime sukurti ir žemės ūkio produkcijos pridėtinę vertę iki pat, vertės grandinę iki pat vartotojo. Taigi kaip būtų galima uh, sutvarkyti tą sistemą. Pirmiausia, reikia koreguoti kainas. Taip pat e, sistema yra išties labai kompleksinė ir maisto produkcijos sistema iš tiesų yra labai sudėtinga. Čia vat yra bench kompanijos e, e, parengta skaidrė, kur tiesiog labai aiškiai parodyta, kokia yra sudėtinga ta sistema ir kur, kur mes esame. Mes esame ten viršuje ir jūs uh, tiksliau jūs esate ten viršuje, jūs asmenys, kurie formuojate politiką, galite reaguoti į e, žemės ūkio darbuotojus, vartotojus ir taip pat e, perdirbėjus. Ir kodėl aš manau, kad e, svarbi tokia viešoji politika. Visų pirma dėl to, kad, kaip jau sakiau, didesnis tvarumas reiškia, maži, ma, reiškia mažesnį našumą. Ir čia reikia surasti tą kompromisą. Didesnis tvarumas neišvengiamai reikš šiokį tokį našumo sumažėjimą. Ir reikia suprasti, kad keičiasi atitinkamai vartotojų elgesys. Jie viena vertus yra pasirengę mokėti galbūt daugiau už savo maistą, kiti, tarkim, galbūt perina prie augalinio maisto, renkasi augalinį maistą, o ne gyvulinės kilmės maistą. Taip pat e, kaimo plėtra reiškia, kad yra daugiau lygybės tarp ūkininkų. Bet reikia, aišku, nepamiršti tvarumo ir, ir kaimo plėtros politikoje. Ir taip pat norint, kad būtų užtikrinama lygybė tarp ūkininkų, reikia atitinkamai tvarkyti ir maisto produkcijos sistemą ir pakeisti tą galių pusiausvyrą maisto sistemoje. Nes dabartinė maisto sistema yra, aišku, ribojama tam tikrų normų ir tam tikrų veikėjų. Taigi, dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad vienas didžiausių veiksmingesnės išteklių prasme žemės ūkio problemų ir tikslų yra pereiti prie to perinamojo laikotarpio, kur būtų galima didinti pajėgumus ir imtis atitinkamų iniciatyvų. Taip pat labai svarbu parengti tokį modelį, kuris būtų svarbus patiems ūkininkams, nes ūkininkai yra tie, kurie būtent užtikrins tą perinamąjį laikotarpį, taip pat reikia e, veiksmų darnumo, neturime reikalauti iš ūkininkų kažko su tokia sistema, kuri neleidžia jiems padaryti tai, kas iš jų reikalaujama. Taigi svarbu tą sistemą subalansuoti. Ir taip pat Pagrindinė mano mintis yra ta, kad norint keisti poveikį aplinkai, reikia keisti praktiką. Ir tai būtų ir techninė atitinkama revoliucija, tam, kad būtų keičiama praktika, reikia naujų paskatų žemės ūkio darbuotojams, reikalinga e- ekonominiai ir socialiniai aspektai, taip pat reikia keisti ir maisto sistemą ir galvoti apie tą maisto sistemą kaip turinčią aiškę politinę viziją. Taigi tas perinamas laikotarpis man nėra vien tik tai šūkis, tai yra mokslinių tyrimų objektas ir daug mokslininkų būtent ir dirba e, šioje srityje. Dėkoju. Merci, euh, merci, monsieur. Ačiū. Pone Bari, už turtingą ir tikrai labai įdomų pristatymą. Mes be jokios abejonės pasikeisime nuomonėmis apie tai ir iš karto dabar žodį suteiksiu daktarui Kevinui Moreliui iš Saklė universiteto. Dvi minutės jiems skiriamos, prašau. Ačiū, labai diena visiems. Aš e, norėčiau konkrečiai, pateikdamas konkrečius pavyzdžius, parodyti tai, apie ką kalbėjo mano kolega. Aš pris... Šiaurės Prancūzijos e, atitinkamoje fermoje atlikau kartu su savo kolegomis tyrimą ir buvo bandoma išsiaiškinti, kaip būtų galima efektyviai naudoti išteklius ir užtikrinti ir tam tikrą ekonominę naudą. Ir kad inovacijos ekologijos rytyje yra dažnai daromos ūkio lygmenių, bet iš tiesų poveikis yra kur kas didesnis. Taigi aš dirbau labai konkrečioje fermoje, mikroūkyje. Ir čia yra tokia nedėlė iniciatyva, kuri e, buvo pradėta Prancūzijoje ir ta, tas mikroūkis tai yra labai nedidelis ekologiškas ūkis, kur auginamos daržovės. Ir tai yra tie naujieji, taip vadinamieji valstiečiai. Tai yra e, jauni ūkininkai, kurie yra baigę aukštus mokslus ir kurie tapo, pasirinko, ta, pasirinko ūkininko specialybę, nes jie nori keisti visuomenės požiūrį į žemės ūkį ir siekti ekologiško ūkio. Ir tai nėra didelės, dideli ūkiai, tai yra iš tiesų labai nedideli mikroūkiai, kur praktikuojama ekologiška žemdirbystė, labai įvairi žemdirbystė. Pavyzdžiui, šiame ūkėje pusantro maždaug hektaro skiriama vienam žmogui. Ir čia auginamos įvairios daržovės ir salotos ir morkos ir ridikėliai. Taigi iš tiesų tame pusantro hektaro hektaro E, plote yra auginama labai daug įvairių kultūrų ir naudojama biologinė įvairovė. Tie ūkininkai taip pat e, ieško galimybių bendradarbiauti su kaiminiais kaimais, kad būtų galima užsimti ir kaimo plėtrą. Taigi mūsų, mes su savo kolegomis bandėme išsiaiškinti, ar būtų naudinga tą iniciatyvą išplėtoti, siekiant ir ekonominio naudingumo. Ir mes bandėme palyginti tris sistemas. Trečioje, trečiame stulpelėje yra diversifikuotas, diversifikuota sodininkystė. Čia yra būtent naudojama labai daug žemės ūkio technikos, traktoriai, yra apdirbama traktoriai žemė ir naudojama daug trašų ir sanitarinių priemonių. Tai čia toksai tradicinis ūkis. O šalia to yra pateikti kiti du scenarijai. Tai yra mikroūkių scenarijai, kur yra naudojama, naudo, naudojamas ekologinė, ekonominė žemdirbystė, nenaudojamos trašos ir viskas daroma rankomis, be, jokių, be jokios žemės ūkio technikos. Ir per vidurį būtų čia toksai kompromisinis variantas tarp intensyvaus žemės ūkio ir e, tokio žemės ūkio, kur yra naudojamas tik tai rankų darbas. Taigi, matome, kokį poveikį tai daro aplinkai. Dvi pirmosios sistemos - mikroūkis, mikroūkių sistemos, kai kalbame, lygnant su ta, tuo klasikiniu, klasikinė žemdirbystė, čia matome, kad mažiau motorizuota e, sistema, nenaudojama žemės ūkio technika. E, ir kitaip apdirbama žemė ir taip pat naudojama ekologinė žemdirbystė, nenaudojama beveik jokių trašų. Taip pat, aišku, tai tokiu būdu sutaupama, sutaupama, sutaupinė energijos kaštai. Taip pat, na, mums pasirodė ta sistema gan įdomi ir vertinant ekonominę naudą, mes tai lygnome su tomis tais ūkiais, kurie būtų tradicinio pobūdžio ir mes pasi, pasi, pasitelkėme realius skaičius, kad būtų galima palyginti tuos kelis scenarius. Ir matome, kad kiekvieno ūkio atveju yra išties protestuojami keli scenarijai ir ta pirmo, tas pirmasis ūkis, mikro ūkis, pagamina daugiau atitinkamame plote. Uh, Aš čia kalbėjau, turėjau menė ne tonas hektarui, bet būtent kiek e, savaitinių tokių daržovių krepšių yra e, galima surinkti iš to ploto, būtent tokių daržovių krepšių, kurie būtų skiriami šeimai savaitai prasimaitinti. Taigi, pirmais atvejais maždaug šimtas tokių krepšių hektarui. Ir lyginant su klasikiniu kad, kad, e, scenariumi, tai čia būtų 25 maždaug tokie krepšiai e, daržovių skiriamų šeimai. Ir taip yra dėl to, kad, tarkim, jeigu žemė, žemė dirbama traktoriumi, reikia vietos palikti tame plote, kad galėtų pravažiuoti traktorius. O kai yra naudojama vien tik tai naudojamas rankų darbas, visa, visas tas plotas gali būti skiriamas daržovėms auginti. Taigi ekonominė nauda pasirodė kur kas didesnė mikroūkija lyginant su klasikiniu variantu. Taip pat labai įdomu ir tai, kad bandėme tą padaryti ir mažesniuose plotuose, matome maždaug, kad ta sistema būtų gyvybinga. 300 maždaug kvadratinių metrų vienam žmogui ir matome, kad tokiu būdu iš tiesų galima sukurti ir darbo vietų ir, ir, ir tame pačiame plote galime skurti daugiau darbo vietų būtent tokiame mikroūkyje. Taip, taip pat e, ūkininkai tokiu būdu naudoja geriau ekosistemą, taip pat bendradarbiauja su kaimynais ir ne tik e, tais, kurie yra ekologai, ekologiškai nusiteikę, bet ir su visais kitais e, aplinkinių kaimų gyventojais, pavyzdžiui, ekologinė, ekologinis mikroūkis, kuris puikiai bendradarbiauja, pavyzdžiui, ir su 80, 80 hektarų e, pieninkystės ūkių. Ir taip pat tie ištekliai yra naudojami labai efektyviai ūkija ir taip pat tie ūkiai tarpusavėje bendradarbiauja, nes yra ūkių, kurie, pavyzdžiui, turi nemažai atliekų, atliekų, kurias gali, daržovių atliekų, kurias gali panaudoti ir kiti ūkiai. Ir tokiu būdu galima perdirbti tam tikras medžiagas vietoje. Ir tai reiškia, kad nereikia jokių papildomų išteklių tam. Tos, ta, tie dūkiai, tarkim, pinkystės ūkis ir dažninkystės ūkis e, naudoja tuos, tuos pačius uh, vandens telkinius ir tos trys, tie, tie trys ūkiai gali kartu parduoti savo produkciją rinkoje ir taip pat tokiu būdu sumažiname energijos, energijos sąnaudos sumažinamos. Taigi toje pačioje teritorijoje tikrai galima kur kas efektyviau panaudoti tuos išteklius. Taip pat įdomu ir tai, kad mes kalbame apie išteklius ir tas bendradarbiavimas tarp ūkininkų turi didelę įtaką pačiam kaimui, kaimo gyvenimui, nes bendradarbiaudami kartu jie teritorinė prasme sukuria tam, tam tikrą patrauklumą. Reiškia, jų bendradarbiavimas yra toks įdomus, kad yra žmonių, pavyzdžiui, kurie e, nusprendė panaudoti tą penkistės ūkiją gaminamą pieną ir atidaryti sūrių e, gamyklą. Taigi kaimas tampa patrauklesnis ir kaimas užsima įvairia veikla ir matome, kad tai pritraukia naujų gyventojų į kaimą, norinčių užsimti tam tikrą žemės ūkio veiklą ir matome, kad iš tiesų tai turi labai teigiamą įtaką kaimo plėtrai. Taigi, norėčiau pasakyti, kad toks bendradarbiavimas leidžia kaip aš ir parodžiau, geriau naudoti išteklius ir kai kalbame apie veiksmingą išteklių panaudojimą žemės ūkiją, reikia čia kalbėti ne tik apie ūkius, bet e, tą pritaikyti ir platesnių mastų. Ir tai yra labai svarbu siekiant atitinkamų inovacijų, nes jeigu, pavyzdžiui, ekosistemų pagrindų yra e, naudojama tam tikra sistema, ekosistemos, tai iš tiesų ir labai sudėtinga. Su, su, sudėtingos žinios reikia žinoti ir dirbož, išmanyti ir dirbožėmį ir panašiai. Ir tie, kurie geriausiai pažįsta vietovę, tai yra ūkininkai. Ir labai svarbu užmėgsti partnerystės ryšius tarp ūkininkų ir mokslininkų. Ir labai svarbu jiems kalbėtis ir diskutuoti. Na ir dar vienas paveikslėlis, tai yra Žemės ūkio ministerijos e, Lotaringijoje e, e, finansuojamas projektas, tai yra ūkininkai, kurie ketina užsimti ekologišką žemės ūkio praktiką, naudojant rankų darbą. Ir tai ir tikrai labai inovatoriškos technikos, tai yra ergonomiškas uh, prietaisas ir išteklių prasme jis labai efektyvus ir tai leidžia taip pat sukurti ir dinamiką, dinamiškumą vietoje, nes daugiau žmonių, kaip sakiau, tarkim, nori atvažiuoti ir nori gyventi e, tame kaime. ir per 15 metų iš tiesų smarkiai išaugo gyventojų skaičius tame kaime, nes buvo sukurtas tam tikras dinamiškumas. Taigi tie ūkininkai, su kuriais aš dirbu šiame regione, jie galbūt mažiau pasinaudoja bendrosios žemės ūkio politikos parama, nes jų plotai nėra dideli, bet vis tiek, nepaisant to, jie ekonominė prasme jų ūkiai yra gyvybiškesni negu tų ūkių, kurie gauna didesnę paramą iš bžūp. Taigi iš to galime daug ko pasimokyti. Mes turime kažkaip padėti tiems ūkininkams pagal pirmąjį ramstį ir skirti tą paramą ūkiams, ūkininkams, o ne pagal e, dirbamo žemės plotus, nes, kaip sakiau, tos dirbamo žemės jie neturi daug. Taigi labai svarbu remti tas kolektyvinės inovacijas, nes ta kolekt kolektinis dinamiškumas gali turėti įtakos visai teritorijai, platesniai teritorijai, netiesioginę įtaką tai daro ir kaimo plėtrai. Ir dar labai trumpai apie pažangą mokslinio tyrimų srityje, kai mes dirbame kartu su ūkininkais. Tai yra tas tie moksliniai tyrimai, kuomet įtraukiami yra ir patys ūkininkai. Pavyzdžiui, kuomet rengiamas, rengiamas mokslinio tyrimų projektas, mes surenkiama labai daug duomenų, bet pirmiausia reikia pasirinkti metodą, o ne geidžiamą rezultatą. Ir tą metodą mes galime parengti ir kartu su ūkininkais, nes labai svarbu, kad tos inovacijos būtų kuo galima parankesnės ir naudingesnės patiems ūkininkams. Dėkoju. Merci. Merci, uh, Ačiū, pona Morelė. Ir tikrai noriu padėkoti visiems trims pranešėjams. O dabar galime pradėti diskusiją. Laiko nedaug, todėl kiekvienas kalbėtojas gali kalbėti tik dvi minutės. Ir prašom nepažeisti nustatyto laiko reglamento. Panas Mūlės pirmiausia. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už labai įdomius pranešimus visiems trims svečiams. Man asmeniškai labai svarbu, kad e, turėtų Man asmeniškai svarbu, kad keistusi pats e, energijos šaltinių derinys. Tai būtų naudinga ir ūkininkams. Ir norėčiau užduoti klausimą, ypač prisimenant tą pavyzdį, kurį pateikė kolega iš Vengrijos. Taip yra saulės energija, yra vėjo energija, yra biomasė naudojama kaip atsinaujinantis energijos šaltinis. Kita vertus, šiuo metu yra technologijos, kuri, kurios leidžia jau prieš išvalant surinkti etano dujas ir jas panaudoti dujų tinkluose kaip galima būtų įtraukti ūkininkus į šitą metano surinkimą. Aišku, pirmosios kartos kūras, biokūras nėra vien tik tai rapsų sėklos ar dar kažkas, tai yra <clears throat> baltyminiai augalai naudojami ir E, baltyminiai augalai yra labai svarbus kaip pašaras e, karviams. Ir aš manau, reikia galvoti apie veiksmingumą, konsultuoti su ūkininkais ir bendrai derinti veiksmus. Dar svarbu mokyti ūkininkus. Todėl norėčiau paklausti, kaip užtikrinti, kad maži ūkiai galėtų pasinaudoti tam tikromis galimybėmis, ar nereikėtų peržiūrėti bendrosios žemės ūkio politikos, nes reikėtų galvoti apie tai, kaip sustiprinti smulkių ūkininkų, mažų ūkininkų poziciją rinkoje. Panas Ropė toliau. Pirmininkė, iš tikrųjų nuoširdžiai dėkoju pranešėjams, pakankamai įdomias temas palėtė ir konkrečius pavyzdžius. Manau, kad iš tikrųjų šitie, e, sakykime, dalykai labai svarbus mūsų ateičiai, ypatingai e, kada galvosim apie naują periodą, apie naują sistemą bendro žemės ūkio politikos ir e, manau, kad reiktų kalbėti su žemdirbių organizacijom ir ieškoti tų geriausių pilotinių projektų ir juos kartu įdedant į programas, kartu remiant, bandyti gyvendinti. Aš visiškai nesenai, prieš kelias dienas skaičiau Amerikos mokslininkų darbą iš e, reiškia, nuotekų, e, gyventojų nuotekų e, pradėta gaminti kol kas dar laboratoriniais, sakykime, bandymais nafta, o paskui gaminti benzinas. Ir 18 metais planuojama masinė gamyba. Tai jeigu iš tikrųjų šitas modelis toks, aš nežinau, gal jūs turite daugiau informacijos, gal yra ir Europoje tokių pavyzdžių, jeigu tos modelis pasiteisintų, tai tokiu atveju visos tiek žmonių, tiek e, gyvulių nuotekos galima būtų panaudoti būtent e, e, reiškia, kūro gamybai ir taipogi maisto atliekos, įvairios kitos atliekos, tai būtų pakankamai didelė industrija ir pakankamai didelis darbas ir didelis, didelė pridamoji vertė. Kaip jūsų manimų galėtų vystyti šitas sektorius ir ar iš tikrųjų tai irgi būtų atsinaujinantis kūras? Ačiū. Merci. Merci, monsieur Ropė, duoda parolę. Ačiū, ponui Ropė, dabar ponas Flaniganas. Labai ačiū. Buvo labai įdomu klausytis jūsų pranešimų. Kartais mes daug kalbame apie krizę, kartais visai nekalbame bet džiugu, kad šiandieną išgirdome ir teigiamų žinių, ypač iš pono Morelio. Tikrai jo pranešimas nuteikia optimistiškai. Ir um, stambus ūkiai akivaizdžiai gauna daug daugiau pinigų paramos pavydalų nei mažesni ūkiai ir tokią praktiką reikia keisti nes reikia galvoti ne tik kaip išlaikyti žmonas kaimo vietovėse, kad jie toliau ūkininkautų, bet ir kaip koky, kad kokybiškai ūkininkautų, todėl tikriausiai keistis patirtimi yra labai gerai. Dabar dėl biodujų. Man tiesiog įdomu, ką Jūs galvojate apie uh, galimą trašų taisyklių keitimą. Nes Airijai tikrai keila rimtų iššūkių, ūkininkai su jais susidarė pieno sektoriuje, nes yra jaučiamas labai didelis spaudimas sąsajoje su trašomis. Dabar atsiranda kažkokie projektai, kurie įtraukia ir mažus ūkininkus, Niderlanduose pavyzdžiui bet man įdomu, ką Jūs galvojate, ar jeigu bus pakeistos trašų reglamentas, ar tai duotų naudos. Galų gale mes tikrai negalime ignoruoti žmonių nuomonės apie ūkininkavimą. Ir dar, pona Klatfildai, ką Jūs galvojate apie tuos siūlomus trašo, trašas reglamentuojančio dokumento keitimus? ir pona Beretai, pona Morelį. Aš manau, kad yra galimybė užsidirbti iš ūkininkavimo, nes visiems viskas aišku, kad šiais laikais kalbame ne tik apie tai, kaip pamaitinti pasaulį, nors tai labai aktuali tema, bet būtų daug geriau, jeigu Europa nekastų pati savo dobės pernelyg skatindama ūkininkavimą, bet tas ūkininkavimo rezultatas, maistas, kurio taip reikia pasaulį, nepasiekia tų, kuriems jo reikia. Tai gal ES turėtų nustoti žaisti ir pradėti dirbti. Ačiū toliau. Kitas kalbėtojas. Šiandieną kalbame apie atsinaujinančio energijos šaltinių panaudojimą žemės ūkija, o kada kalbame apie vėjo energiją, tai žinote, kad ši tema susilaukia gana prieštaringų nuomonės. Nežinau, ar jūs žinote, kad jeigu norite uh, gaminti kažką, tai pavyzdžiui, šiltnamiuose auginti kažką tai, tai e, paprasčiausiai yra naudojamas CO2. Ar žinote, kad jis yra pumpuojamas į šiltnamius? Dar vienas dalykas, kad yra gaminamos medžiagos tam, kad paskiau būtų jos panaudotos, pavyzdžiui, elektros energijos gamybai. Bet jeigu mes iš kukurūzų, sakysime, gaminame um, um, masę, tai ar jūs žinote, kiek uh, tai daro žalos? Uh, Ir aš manau, kad kartais mūsų išraidimai yra labai neprotingi. Saulės energija irgi geras dalykas. Pavyzdžiui, vasarą galima jos daug sukaupti, bet vasarą daug sunaudojama elektros tam, kad būtų atšaldytos patalpos. Aš suprantu, kad greičiausiai ateityje energija brangs ir brangiausiai įkainuos nepasiturintiems. Todėl gal reikia galvoti apie glifocidą. Aš manau, kad e, nors ES nemėgsta glifocido, e, bet reikia e, nepamiršti tikrovės. Ir jeigu žmonės gautų tikrai pajamas už savo ūkininkavimą, tai maisto kainos būtų neįkandamos daugeliu žmonių. Uh, Dar vienas dalykas - nuotekų panaudojimas. Taip tikriausiai galima jį panaudoti, nors labai mažai kas norėtų tuo darbu užsiimti. Toliau ponas Aldas. Ačiū, ponia pirmininkė. Veiksmingas išteklių naudojimas ūkininkavimą žemės ūkio sektoriuje. Mes žinome, kad egzistuoja didžiulis atotrukis tarp senųjų penkiolikos valstybių narių ir naujojo dešimtuko iš vidurio ir rytų Europos. Kaip Jūs galvojate, ponia Glatfildai, ką reikia pasiūlyti um, rytų ir vidurio Europos ūkininkams, kad jie greičiau pasivytų senasias 15. Ponas Būda, ačiū ponė pirmininkė, labai esu dėkingas už šias diskusijas. Aš manau, kad yra absoliučiai būtina surenkti tokias diskusijas šiandieną, nes energetinis aspektas yra esminis. Juolap e, dėl to, kad nulėmė galutinę maisto kainą, o mes visi juk esame vartotojai be kitako. Taip pat norėčiau pakalbėti apie drėkinimą žemės ūkiją. Tai yra tas aspektas, kuris, mano manimu, yra labai svarbus ir mes visi puikiai žinome, kad jeigu dirbožėmis yra gerai drėkinamas, tuomet e, gamyba yra didesnė ir užauginama daugiau tame plote. Tačiau su tuo susijusios tam tikros problemos Europoje. Pirmiausia, tai susijęs su energija. Ar tai būtų e, iš naftos, ar uh, gaminamą energiją ar elektros energiją. Taigi, ar jūs atsižvelgėte į tą energijos aspektą, kalbant apie drėkinimo sistemų naudojimą ir saulės energija galbūt irgi galėtų būti naudojama šiuo atveju? Ponas Agnių kalbėjo apie tai, kad tam, per tam tikrus sezonus labai mažai gauname saulės energijos. Tačiau aš manau, kad saulės energija žemės ūkėje nėra pakankamai uh, efektyviai naudojama, nes saulės energijos naudojimas gal ir nesumažina energijos sąskaitų, tačiau vis tiek aš manau, kad tai yra labai lengvai prieinamas energijos išteklis, kuriuo mes tinkamai nepasinaudojame. Ta energija galėtumėme naudoti, pavyzdžiui, drėkinimo tikslais, drėkinimo įrenginius arba, pavyzdžiui, mėšladžio vinant ir uh, Norėčiau paklausti, koks yra saulės energijos naudojimo potencialas žemės ūkio sektorėje. Ačiū ponui Būda, ponia Maginės. Ačiū pirmininkė, dėkoju už pasisakymus. Dėl pirmo pasisakymo, sveikas atvykęs ponas Gatfeler, e, malonu mus vėl matyti. Jūs sakėte, kad ES taisyklės gali trukdyti pažangai. Galbūt galite sukonkretinti, kaip galėtume ar turėtume tas taisyklės pakeisti. Antra, ką valstybės narės pačios galėtų padaryti be ES vadovavimo, taip sakant, šioje srityje. Toliau, perinant prie tos diskusijos, kuri nežinau, ar reikalinga dėl didelių ir mažų ūkių, intensyvių ir e, neintensyvių ūkių. Manau, kad bereikalo supriešiname tik tai čia dalykus. Iš tikrųjų, galbūt daugiau žemės turintys ūkininkai gali skirti kažkokią žemės dalį atsinaujinančiams e, energijos šaltiniams, bet aš manau, kad reikėtų sutelkti dėmesį į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ir mes nesame girdėję apie tai, kokie moksliniai tyrimai vykdomi šioje srityje ir ar valstybėse narėse e, yra gebėjimai reikalingi perduoti naujas kompetencijas uh, ūkiams. Uh, Mm, iš tikrųjų, mm, reikėtų išsiaiškinti pirmiausia tai, tai kokios yra mokslinio tyrimų sistemos, konsultavimo sistemos. Tai yra, ko gero, probleminė sritis daugelį valstybių narių. Mikrofermos, mikroūkiai, jūs kalbėjote. Man tai atrodo labai įdomi koncepcija. Ir labai aktuali. Ar tie mikroūkiai yra e, tik iš dalies ar kaž, iš kažkokios vykdo kažkokią kaip papildomą veiklą, iš kurios gauna e, didžiąją pajamų dalį, iš kur gauna pajamų e, tie mikroūkiai. Mm, manau, kad nuo šios koncepcijos kaip tik siekiama pasitraukti ir ūkius plėsti. Ačiū. Ponas Ausling. Mm. Ponas Gladfelder, mes e, Girdėjome, kad jūs labai teigiamai atsiliepėte apie biokūrą, biodujas, e, bet Vokietijoje mes jau 15 metų turime patirties e, su biodujomis. Ir mm, aš taip pat galvojau, kad biodujos yra labai gerai, bet mm, matome, kad dabar apie 50-60 procentų e, viso žemės ūkio paskirties ploto yra kai kur naudojama e, gaminti toms kultūroms, iš kurių galiausiai gaminamas biokūras. Tai Kartais galbūt verta ir apie tai pagalvoti. Turime pagalvoti, kiek mm, emisijų yra sukūriama kai kuriuose regionuose. Sėjomaina naudojant rapsų auginimą nepasiteisino. Mes turime uh, pagalvoti apie praeities pamokas, galvodami, kaip panaudoti, mm, kaip tinkamiausiai išnaudoti mūsų žemę. Buvo tikrai įdomu jūsų klausytis ir išgirsti apie įvairius aplinkosauginius veiksnius. Mums žaliesiems tai tikrai yra aktualu. Fosfato klausimai, azotas. Azotas turi būti gaminamas e, dirbtinai. Vienas kilogramas azoto yra 2 kilogramai CO2 E, kaip žinome, tai yra daug energijos e, naudojanti šaka. Mes turime visą tai prisiminti, turėti omenyje. Ačiū, ponė Noicher. Labai ačiū. Aš neturiu konkretaus klausimo, bet noriu pritarti tam, kas buvo pasakyta. Ponas Barė, jūs sakėte, kad yra iš tikrųjų tokių momentų, ar yra toks laikas, kai politikai ir ūkininkai turi sutarti. Ir iš tiesų tai yra labai svarbi įžvalga, tai yra itin e, svarbu dabar. Ir noriu padėkoti Jums už tai, kad e, Jūs e, pasakėte, kad iš tiesų politikai gali nuspręsti dėl krypčių, bet ir ūkininkai taip pat jų žodis turi būti išgirstas. Uh, Ir mes turime iš tiesų tai dažniau priminti, nes e, turi būti aišku, kad e, negali būti tiesiog nurodytas, nurodyta tik viena kryptis žemės ūkio vystimuisi. Iš tiesų, žinome, kad ir politinės nuomonės e, išsiskiria, kai kas mano, kad reikia didinti žemės ūkio produkciją tam, kad būtų galima išmaitinti e, pasaulį. Ir čia parlamente žinome, kad nuomonės e, išsiskiria. Žinome, kad Europoje yra pasiektas toks lygis gamybos, kurio nenorima daugiau peržengti. Turime galvoti ne vien apie produktivumą, turime galvoti apie tvarumą, nes galiausiai produktivumas sumažės, jeigu tvarumo neužtikrinsime. Taigi ačiū Jums už tai, kad visą tai mums priminėte, nors galbūt tai mums yra žinomi dalykai, bet svarbu juos prisiminti. Mes turime ne tik pamaitinti pasaulį, bet ir padėti žmonėms išsaugoti savo žemę, tiem žmonėms, iš kurių žemė atimama. Ačiū ačiū už visus klausimus ir pasisakymus. Visi tie trys pristatymai iš tiesų vienas kitą papildė ir buvo labai turtingi. E, skiriu kiekvienam tris minutės, nedaug žinau, bet e, gal galėtumėte pabandyti kažkaip atsakyti į tuos iškeltus klausimus. E, šiame parlamente yra tokios taisyklės, kad diskusijose kartais iš tiesų skiriama per mažai laiko. Taigi Pradėsime galbūt nuo pono Glatfelderio. Jis pirmasis atsakys į klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai norėčiau, kad man būtų suteikta daugiau laiko. Deja, teks sutilpti į tas minutės, kurias jūs man suteikėte. Aš dešimt e, minučių, dešimt metų tarna, dirbau komitete, bet niekada man nesuteikė niekas dešimties minučių laiko pakalbėti. Taigi biodujos, kurias būtų galima panaudoti. Na, visa tai yra įmanoma ir pagrista, jeigu mes norime užtikrinti tvarę elektros energijos gamybą. Mes galime e, ne tik gamtinės dujas panaudoti elektros energijos gamybą, bet taip pat ir bio dujas. Parlamentas yra rengęs pranešimą šią temą ir pranešime aiškiai visą tai išdėstyta. Kai kalbame apie bio dujas, reikia galvoti, ką daryti su perteklinė šiluma. Žiemą, pavyzdžiui, galima panaudoti pastatams šildyti, tačiau ką daryti su perteklinė šiluma vasarą. kuri susidaro, reikia galvoti, kaip ją saugoti. Toliau biokūras. Taip yra daug įvairiausių augalų, energetinių baltyminių augalų, yra labai įvairūs jų panaudojimo būtai. Ponas Agniu palėtė šią temą. Na, turiu pasakyti, kad Vengrijos mokslinio tyrimų institutas um, aiškinosi, kaip panaudoti biokūrą ir kiek susidaro biokūro atliekų, kuris nuteka į vandenis. Ir e, mes manome, kad ne tiek daug, bet e, visgi e, nuotekų sistemoje atsiranda nemažas procentas to, tų biokūro atliekų. Todėl reikia galvoti, ką daryti su jomis, kaip mažinti jų procentą, reikia galvoti, kaip panaudoti biodują. Šiuo metu yra veikianti biodujų gamikla. Gaila, kad negaliu parodyti savo skaidrių. Ten buvo informacijos. Srutos, kaip jūs žinote, yra skystos. Galima mėšlą paversti e, srutomis ir e, panaudoti energijos gamybai. Tačiau vėlgi, kaip aš jau sakiau, vasara uh, mėšlas yra naudojamas ir laukams trešti. Ir minėjau, kad egzistuoja šilumos panaudojimo vasarą problema. Jeigu pasižiūrėsite, kokias taisyklės nustato atliekų direktyva, tai suprasite, kad uh, stambios, stambus energijos įrenginiai išlošia, tačiau smulkus energiją gaminantis įrenginiai nelabai gali e, panaudoti kai kurias atliekas. Jiems tai per brangu. Jiems per brangu, pavyzdžiui, išgauti azotą, kuris reikalingas trašoms. Dar vienas dalykas, kad atliekose tokiuose kaip pavyzdžiui pelenai yra labai daug maistingų medžiagų. Dabar ponas Agnių kalbėjo apie CO2 panaudojimą šiltnamiuose. Aš manau, kad visą tai lab... tikrai įmanoma pakankamai plačiai įdėkti. Galima panaudoti biodujas, geoterminę šilumą šiltnamių šildymui. Ir geoterminis šildymas gamina ir inertinės dujas. Dabar dėl biokūro. Reikia nepamiršti, kad um, norint gaminti kūrą iš um, atliekų, reikia prisiminti ir vandens pagrindų direktyvą, nes tai tarpusavyje susiję dalykai. Galima a, drėkinant pan, išauginti daug, daugiau kukurūzų. Be, nes, pavyzdžiui, jeigu papildomai drėkinti laukus, tai per dieną galima gauti 7 tonom daugiau derliaus. Tačiau negalima drėkinti uh, papildomai ilgiau, nes tą draudžia vandens pagrindų direktyva. Dabar dėl saulės baterijų panaudojimo. Taip mes analizavome ir atlikti įvairūs tyrimai, kurie rodo, kad geriau panaudoti biokūrą ir biodujas drekinimo sistemoms, o ne saulės energiją. Jeigu jūs pasižiūrėsite, ką naudoja Vokietijos elektros energiją gaminančios gamyklos, tai jos naudoja labai įvairias atlikas, srutas, nuotekas, galėtų naudoti. Ir aišku, suskistinus mėšlą ir gavus srutas, jas būtų galima gerai panaudoti energijai gaminti. Ačiū. Dabar ponas Barė. Tikiuosi, kad labai apibendrintai atsakysite į klausimus, kad sutaupytumėme šiek tiek laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, tris etapus norėčiau paminėti. Dabartinė situacija. Dabartinė situacija. Dabartinė situacija grindžiama natūraliais ryšiais, būtent e, kaip mūsų politinės sistemos ir tos sistemos, kurios neveikia rinkoje, nulėmė dabartinę situaciją. Tai reikia atsižvelgti. Kitas dalykas, kiek veiksminga yra sistema ir kaip šiandien būtų galima įvertinti tą veiksmingumą. Uh, Ir tai nulėmė ne ūkininkai, bet e, žemės, e, atsiprašau, žemės ūkio produkcijos gamintojai ir perdirbėjai. Būtent kaip yra reguliuojama pieno rinka, visa tai nulėmė ekonominis socialinis matmuo. Tai yra realybė. Ir vienintelis dalykas yra tas, kad turime nepamiršti ir poveikio aplinkai, ir taip pat e, visuomenės veikatos aspekto, nes tai yra uh, tie du papildomi elementai ir dar vienas, e, kokia įmanoma ateities vizija. Ir čia aš e, galiu pristatyti kelis scenarius. E, pirmas, pirmas scenarius būtent laikytis dabartinės trajektorijos ir kyla klausimas, ar šis scenarius leis tenkinti 21 amžiaus sąlygas, atsižvelgiant į kaimo plėtrą, efektyvų išteklių naudojimą ir dabartinę padėtį maisto sistemoje. Taigi kol kas aš neturiu tokių įrodymų, leidžiančių manyti, kad išteklių prasme, klimato kitos prasme šis scenarius būtų realus. Antras scenarius - būtent atsisakyti ankstesnės sistemos ir čia reiktų galbūt gal rimtai panalizuoti šį scenarijų ir apibriežti reikiamą politiką šios scenarijaus pagrindu. Ir aišku, tai yra nemenkas, ištek, nemenkas iššūkis ir tyrėjams, ir mokslininkams, nes kyla klausimas, ar žemės ūkio politikos politika yra teisinga ir, ir vienoda visiems. Ir galbūt reikia panalizuoti ir kitus elementus siekiant uh, E, tvarios, tvaraus žemės ūkio. Ir galiausiai kalbant apie konkrečiai ūkius, aš pritariu tam, kad žemės ūkio ūkininkai turi teisę dalyvauti priimant sprendimus. Nes kartais tikrai jiems nesuteikima galimybė dalyvauti priimant sprendimus. Ir uh, Dabar drikinimo klausimas. Yra čia du įmanomi modeliai. Tai yra trumpalaikės vizijos modelis, pasitelkiant dabartinę sistemą. Dabartinė sistema galime pasiekti geresnių rezultatų, jie gali būti veiksmingesnė, tačiau reikia našumą atsijėti nuo poveikio. Ir kalbant apie ilgesnį arba vidutinės trukmės laikotarpį, reikalinga uh, naudoti kitokią sistemą, sistemą, kurią pristatė Kevinas, būtent tokia sistema, kur daugiau lokalizacijos, daugiau cirkuliz, cirkulia, cirkuliacijos ir tokia sistema turi būti irgi panalizuojama, nes per ilgesnio laiko perspektyvą reikia daugiau kalbėti ne apie išteklių veiksmingumą, bet protingą, racionalų išteklių naudojimą. Tai reiškia, kad, aišku, tam tikrų išteklių mums reikės galbūt uh, daugiau, bet per ilgesnio laiko perspektyvą galbūt jų mums nepakaks. Tai reikia visiškai pakeisti sistemos konfiguraciją. Ir aišku, sudėtinga tą padaryti, tam reikia daugiau laiko ir reikia konsultuotis ir su ūkininkais. Ir tokia galėtų būti žemės ūkio vizija, kurią būtų galima panalizuoti, kurią renkasi dabar tam tikri ūkininkai, čia turiuomenyje e, ekologinius ūkius, jie būtent ieško įvairių skirtingų sprendimų, kuriuos būtų galima naudoti. Ir aš rengiau e, pranešimą apie mokslinius tyrimus ir jų finansavimą žemės ūkio srityje ir, ir pastebėjau, kad iš tikrųjų moksliniai tyrimai žemės ūkio srityje yra labai prastai finansuojami. Taigi mes turime ateityje būtent ir analizuoti šias dvi vizijas. Ačiū, ponė Barė, ponas Morelė. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti trimis klausimais. Per na, vieną minutę vienam klausimui pabandysiu. Daug kalbėjome apie tai, kaip būtų galima naudoti biodujas, siekiant ko galima didesnio efektyvumo, bet kaip sakė mano kolega, uh, Kalbant apie energiją, aišku, turime surasti kitų įvairių formų, įvairių šaltinių, tačiau kyla klausimas, kaip būtų galima sumažinti energijos poreikius. Ir kalbant apie žemės ūkio pr praktiką, kuri naudojama ūkiuose, tai yra ta praktika, kuri iš tiesų yra labai intensyvi energijos naudojimo prasme ir kuri išmeta daug CO2 dažnai iš tiesų dirbožėmio dirbimui reikalinga daug sunaudoti energijos ir išmetama yra daug CO2. Dirbant žemę iš tiesų labai daug tų dujų patenka į atmosferą. Taigi, kalbant apie žemės ūkio praktiką, iš tiesų čia daug ką dar būtų galima pamastyti. Na ir dabartinė mūsų žemės ūkio sistema iš tiesų labai automatizuota, ir labai daug yra plotų, kur nėra e, sugaunama ir naudojama saulės energija. Čia turime ne, e, pavyzdžiui, augalus, kurie sulaiko saulės energiją arba dirbožėmį ir mes turime gal, e, galvoti apie tokią sistemą, kuri būtų daugia sluoksnė sistema, būtų, kad būtų galima kur kas e, efektyviau naudoti išteklius. Kalbant apie tą ūkį, kurį pristačiau, čia įplaukos jų įplaukos iš žemės ūkio veiklos yra vienintelės tame ūkyje. Būtent jie neturi kitų pajamų, tai yra darbas pilnu etatu. Ir kalbėjau apie tai, kad yra ir kitų profesijų atstovų, kurie pasirinko galimybę įsteigti ūkį e, tame, tame kaime. Ir labai dažnai tradiciniai ūkiai ne, nepritraukia jaunų žmonių ir potencialių ūkininkų, nes e, žmonės ieško kitų būdų, ekologiškesnių būdų ūkininkauti. Ir matome, kad labai dažnai tie ūkiai, kada jie plečiasi, jie nesugeba surasti darbuotojų ir galiausiai jie bankrutuoja, jiems nepavyksta iš, išgyventi. Na ir dar trumpai apie tai, kad Europa ne, neturi siekti išmaitinti viso pasaulio. Na, mes prisimename, kad prieš e, pieno kvotą mes pieno miltelius daug eksportavimo į Afriką, tačiau matome, kad dabar iš tiesų didžiulė imigrantų banga iš, iš Afrikos, taigi mes iš tiesų matyt neišsprendėme Afrikos skurdo problemos. Dėkoju. Dėkoju visiems jums trims už pateiktus atsakymus ir patikslinimus. Norėčiau padėkoti visiems už diskusijas. Jūsų pasisakymai mus verčia ne tik techninė, bet ir politinė prasme imtis tam tikrų darbo metodų, siekti inovacijų. Ir taip pat kyla klausimas, kodėl, kam galėtumėme geriausiai panaudoti ir pritaikyti tas inovacijas. Taigi dėkoju Jums dar kartą, dėkoju už pateiktus atsakymus, aišku, dėja laiko tam turėjome nedaug. Na e, ir dabar pereisime prie antrojo diskusijų raundo, antrosios dalies. Čia pasakys profesorius Šenan Harpas ir profesorius Patrikas Worms. Merci, donc, cette seconde partie qui va nous... Dėkoju. Taigi šioje antroje dalyje mes pakalbėsime apie geriausia, geriausios praktikos pavyzdžius visame pasaulyje. Ir tos pačios žaidimo taisyklės čia galioja 10 minučių kiekvienam prelegentui, kad jūs galėtumėte pristatyti savo pranešimą. Na, o po to Antroji dalis, klausimai atsakymai. Irgi pirmiausia, žodis profesoriai šiandien Harpas. Dešimt minučių jūsų pasisakymai ir iš anksto jums dėkojame. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atstovauju nedideliai valstybei, kuri. Uh, prisidėjo prie pasaulio gerovės, kurdama mažus dalykus, vyšniniai pomidorai ir lašelinis drėkinimas, apie kurį aš ketinu kalbėti. Ir tikiuosi, kad e, pranešimo tema jums bus įdomi. Žinote, kad žemės ūkių žmonės užseima jau labai seniai, nuo pat Biblijos laikų, o aš atstovauju šaliai, kurios didesnę dalį dengia dykuma. Ir jūs žinote, kad kai ko nors labai reikia, tai tada atsiranda ir išradimas, nes mūsų žemėje nėra vandens, kad mes galėtume jį gausiai naudoti žemės ūkija. Ir ūkininkavimo sąlygos Izraelė yra labai sudėtingos. O tam, kad e, dikumoje būtų galima užsiimti ūkininkavimu, mes sukūrėme lašelinio drekinimo sistemą kuri leidžia uh, laisyti augalus tik tiek, kiek jiems tai būtina. Tokiu būdu mes ne tik auginame, bet taupome vandenį. O lašelinė drikinimo sistema leidžia mums uh, pagirdyti augalą ir ne tik vandeniu, bet taip pat ir a, trašomis. Mes taip būdu dar galime naudoti ir pakartotinai vandenį, nes vanduo pasiekia tiesiai a, šaknis augalo, o nėra purškiamas teritorijoje. Ir a, žemės ūkio naudai mes perdirbame nuotekas. 80 procentų vandens nuotekų yra per, panaudojama drėkinimo sistemai. Naudojant šitą lašelinę drekinimo sistemą, dykumoje sukurtos žaliosios oazės. Jūs matote nuotrauką uh, vienos Izraelio dalies, kurioje per metus iškrenta 30 mg lietaus per metus. Ne per dieną, ne per savaitę ar mėnesį, bet per metus. Ir kaip matote, dikumoje yra žaliuojanti oazė. Vien dėl to, kad mes labai efektyviai naudojame vandenį. Mes vandenį naudojame ir iš akvakultūros ūkių, tam, kad būtų galima drėkinti augalus. Kitaip sakant, mes panaudojame šimtų procentų visą vandenį, o atliekos, pavyzdžiui, kurios gaunamos iš žuvų, irgi panaudojamos ūkių laukams trešti. Labai svarbu žemės ūkiai viską tiksliai daryti. Mes naudojame specialias kameras, kad gali e, šilumo veikiant e, specialias kameras, kurios uh, fiksuoja šilumą ir mes sužinome, kada reikalinga laistyti augalus. Mes taip pat galime tokių um, termokamerų pagalba sutaupyti vandens, aptikti problemas ir užtikrinti, kad um, derlius visose teritorijose ūkininkavimo Izraelija duotų um, tokį patį, nes um, Jūs žinote, kad Izraelis įsidėstęs labai įvairiose geografinėse vietose. Vienose yra daugiau vandens, kitose beveik jo nėra. Kadangi mes sukininkaujame e, dikumuose, mums reikia taip pat apsaugoti e, augalus nuo saulės spindulių, kitaip sakant, suteikti šešėlį. Ir mes tai darome eksperimentinę tvarką, mes naudojame įvairias e, spalvas, dengdami augalus ir jūs matote, kas nutinka, kada yra naudojamas mėlynas tinklas arba a, e, gelsvas tinklas. auginant lubinus. Jūs matote, kad skiriasi labai stipriai e, spalvos įtaka, nes mėlynos spalvos e, dangalas nesuteikia galimybės užauginti daug aukštesnius augalus. Kaip mes nustatome kokią veiklą reikia užsiimti. Mes ir labai reaguojame į rinką, nes būtent rinka mums nurodo, kokiais moksliniais tyrimais reikia užsiimti, bet to nereikia pamiršti, kad keičiasi ir mūsų vartotojai. Mūsų vartotojai ir buvo pirmieji ūkininkai ir tada ūkininkams uh, 80-ame dešimtmetyje buvo aktualu pagaminti kuo daugiau žemės ūkio produkcijos. Vėliau atsirado didžiuliai prekybos centrai, kurie, um, kurių buvo suinteresuoti kuo ilgiau išlaikyti e, nepūvančius vaisius, daržovės, kad jie, juos būtų galima parduoti ir tokiu būdu buvo prailgintas e, jų gyvavimo e, ciklas. Bet kada ilgai saugomas vaisius ar daržovė, jisai praranda dalį savo skonio ir kvapo. Todėl praėjusio šimtmečio pabaigoje vartotojai norėjo, kad jie būtų skanesni ir geriau atrodytų. Dabar vartotojai nori maistingesnių vaisių ir daržovių. Ir mes turime užtikrinti, kad parduodamos daržovės būtų itin kokybiškos. Bet tuo pačiu metu vartotojas nori ne tik nusipirkti vaisių, kuris gražiai atrodo, bet nusipirkti tokį vaisių, kurio maistinė vertė yra didelė ir uh, kuris išsaugo visas maistingasias medžiagas. Aš tik tai uh, paminėsiu vieną pavyzdį, jau minėjau. Uh, e, vyšninius pomidorus, kuriuos mes sukūrėme. Bet dabar kai auginame vyšnius pomidorus, tai e, juose yra daug daugiau likupeno, kuris kurio dėka pomidoras įgauna raudoną spalvą. Ir likopenas be kita ko yra labai geras antioksidantas. Ir mes bandome išgauti likopeną iš pomidorų ir pridėti jį į kit, įdėti jį į kitą maistą, na pavyzdžiui, kad ir šokoladą ar sojos kažkokius gaminius. Taip gerinama yra šokolado, sojos gaminių maistinė vertė. Dar vienas dalykas yra veislininkystė. Žinote, kad Izraelyje veislininkystė, karvių e, veislėmis užsiėmėme labai ilgai, mes atlikome didžiulį genetikos srities darbą ir šiandieną išturime karves, kur, iš kurių primelžiama 12 tūkstančių litrų pieno per metus. Tai yra pats didžiausias primelžis. To pasiekėme ne tik genetinės inžinerijos būdu, bet taip pat ir tobulindami karviams skirtus pašarus, kad jos duotų kuo daugiau kokybiško pieno, nes mums rūpėjo ne tik tai primilžio dydis, bet taip pat ir e, paties primelšto pieno kokybė. Mūsų karvės ganos yra auginamos ir dikumose. Mes sukūrėme jiems specialias, specialius tvartus, kurie yra vidinami specialiai sukurtomis vėduoklėmis. Jos net maudamos savotiškoje džekuzi ir a, todėl duoda daugiau pieno. Nes net kai dikumoje karvės yra laikomos dėka mūsų sukurtos sistemos, karvės neperkaista ir jų gyvenimo sąlygos šiais laikais tikrai labai neblogos. Biotehnologijos e, taip pat yra svarbus veiksnys ir mes labai daug dirbame didindami augalų derlingumą. Dauguma darbo šios ryties vykdomas, vykdoma atsižvelgiant į ES nustatytus apribojimus. Tačiau komerciniu būdu, turiu pasakyti, Izraelija GMO augalai nėra auginami. Uh, Taigi, dėka įvairiausių paminėtų veiksnių mūsų žemės ūkio našumas labai išaugo pakankamai greitai. Ir jeigu anksčiau vienas ūkininkas galėdavo tiekti maisto 15 asmenų, 2007 metais jau jų skaičius išaugo iki 100 o 2016 metais ūkių našumas toks, kad vienas ūkininkas gali pamaitinti 200 žmonių. Aišku, visą tai darome didindami veiksmingumą darbo, didindami darbo našumą. Jeigu pasižiūrėsime, kokia padėtis Europoje, tai dauguma šalių seka tokiu pačiu keliu, kaip ėjome mes. Tačiau besivystančiose šalyse, neįsivyščiusiose šalyse situacija visai kitokia ir ten vienas ūkininkas tesugeba išmaitinti nuo 2 iki 20 um, žmonių. Dar vienas svarbus dalykas - tai yra žemės ūkio produkcijos saugojimas. Užtikrina, norint užtikrinti kokybišką saugojimą, reikėjo ir šioje srityje gerokai padirbėti. Ir mes savo saugyklose e, užtikriname labai geras saugojimo sąlygas. Grūdų nuostoliai sudaro 0,5 procento saugojimo metu ir tai yra mažiausias rodiklis visame pasaulyje. Mes mielai dalomės, e, dalyjame savo informaciją, e, savo patirtimi ir ypač su Europos. Europos šalimis ir tikiuosi, kad jeigu ko ir nežinojote, tai šiandien sužinojote ir jums tai bus naudinga. Ačiū. Ačiū. Už e, pristatymą ir paaiškinimus. Ir dabar iš karto žodis Patrikui Worms, kuris e, pristatys savo e, pranešimą, po to bus diskusijos. Dėkuoju. Ačiū. Norėčiau padėkoti e, Europos parlamentui už tai, kad man priskyrė profesoriaus titulą. Džiaugiuosi, labai norėčiau jo būti, bet dėja nesu. Šiandien norėčiau pristatyti E, e, pakalbėti tokį e, klausimą kaip priemonės, kuriamis bus išmaitintos, um, išmaitinti um, pasauliai. Dirbu Nairobije, apie 500 mokslininkų dirba mūsų institucijoje ir mes nagrinėjame štai tokį klausimą, kaip per artimiausius 25 metus padvigubinti maisto produkciją, kaip užtikrinti, kad ūkiai, laukai būtų atsparesni ekstremalioms oro sąlygomis ir kaip sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, sukuriamą šiame sektorėje. Mm, agromiškininkystė. E, šiame žodėje yra žodis miškinink, miškininkystė, taigi mm, svarbu kalbėti ir apie miškus. E, svarbu atskirti medžius miškuose ir medžius ūkiuose. Jūs matote skaidrėse skirtingus paveiksliukus ir matote, mm, koks yra pasiskirstimas ir kiek yra medžių planetoje. Ir šis pasiskirstimas atitinka žmonių pasiskirstimą. E, taip yra todėl, kad medžiai ne vien teikia medieną ar kūrą, jie yra labai svarbus ūkiams ir žmonių gyvenime apskritai. Agromiškininkystė e, e, reiškia, kad daugiamečiai augalai traukiami į gamybos sistemas, kurių paskirtis gaminti maistą gyvūnams ir žmonėms. Tai yra ketvirto dešimtmečio pavyzdys iš Prancūzijos, čia pavyzdys iš Ispanijos, kur auginamos keulės, iš kurių gaminamas pata negra kumpis. Toliau matote dar vieną nuotrauką iš plantacijos. O čia dar vienas pavyzdys iš e, Prancūzijos, kur auginami grikiniai riešutai. E, štai dar vienas pavyzdys, Šrilankoje čia auginami kokosai e, ir agromiškininkystės komponentas būtų tie nedideli krumeliai, kurie meta lapus, kurie supuvę trešia dirbožėmį ir dar be to jie padeda gaminti elektros energiją vietos bendruomeniai. Kodėl medžiai yra svarbus ūkiams? Todėl, kad e, medžiai teikia svarbės ekosistemos paslaugas. Tai yra nuotrauka mm, mm, Iš pietų Rusijos, skrendant iš šios teritorijos, matote, kad mm, Toks kraštovaizdis tęsiasi tūkstančius kilometrų. Ir dažnai jie atskiriami tie plotai e, tokiais medžių ruožais, kurie 10-20 procentų e, padidina šių teritorijų derlingumą vien dėl to, kad sustabdo vėją. Dar medžiai turi svarbu vaidmenį trešimo procese. Medžiai pasiekia labai giliai esančias maistinės medžiagas, kurių nepasiekia kitos auginamos kultūros. Tas medžiagas jos panaudoja lapuose, lapai nukritę trešia dirbožėmi. Taip pat medžiai padeda veiksmingiau išnaudoti saulės energiją. Buvo atliktas vienas eksperimentas, trukęs 40 metų ir čia matote, kiek išeikvojama, išvaistoma saulės energijos - apie 70 procentų įprastinėme lauke. Ir kitas pavyzdys yra iš e, graikinių riešutų giraitės Ar kai yra sumaišomos kultūros, tarp jų yra pasodinama ir medžių ir matote, kaip um, veiksmingiau yra panaudojama saulės energija. Saulės e, panaudojame tokiuose plotuose mm, žymiai daugiau ir iš karto matome, kad ūkininkams e, tenka pagalvoti štai apie kokį pasirinkimą. Ūkininkai turi galvoti taip pat ir apie e, miškininkystę. Jis turi galvoti, e, kad tam tikrų kultūrų produkcija mažės, o kitų didės. Taip pat e, svarbus čia vandens panaudojimas. Žinome, kad e, audros sukelia, e, sukelia eroziją, o medžiai apsaugo nuo šios erozijos. Taip pat padeda nukreipti vandenį tam tikrą kryptimį. Medžių šakos nukreipia vandenį ir tai reiškia, kad tas vanduo galiausiai E, pasiekia ir kitų auginamų kultūrų šaknis. Čia vėl matote mm, vieną miškininkystės sistemą, vieną e, agro miškininkystės e, sistemą, skirtingos skaidrės, kurios rodo mm, taip pat augalų šaknų pasiskirstimą ir drėkinimą. Taigi tokios sistemos, nagrinėjant, kiek e, juose nu, pagaminama vertingos e, medienos agromiškininkystės e, sektorėje, tas medienos kiekis yra toks pat kaip ir vien miškininkystės sektorėje. Taip pat svarbus, aišku, organinės anglies kaupimo potencialas. E, na ir džiugiuosi, kad galime kalbėti šiandien ne vien apie ES pavyzdžius. Čia yra pietų e, Nigeris 90-mečio pradžia. Niekas čia neauga šioje šalies dalyje. Mm, lyja vieną kartą per metus, tas lietingasis laikotarpis trunka apie keturias savaitės, o kita metų dalis yra visiška sausa. Ir štai tas pats kraštovaizdis, bet po 30 metų. Matote, kiek čia, me, kiek čia medžių mm, ir vietiniai valstiečiai e, padaugino buvusius ten krumelius ir žaugino štai mm, tokius augalus. Pasodinta ankštinių E, augalų, kurie užtikrina ir dirbožėmio trešimą, kaip sakiau, kai nukrenta medžių lapai. Taip pat e, išnaudojamas veiksmingiau lėtingasis ir sausasis laikotarpis ir e, apskaičiuota, kad čia dabar pagaminama 500 tūkstančių tonų maisto daugiau nei anksčiau. Ir netgi sausros metais yra pagaminama pakankamai maisto, kad būtų galima jį parduoti kitose, nuo sausros labiau nukentėjusiose teritorijose ir užsidirbti. Taigi ūkininkams tai yra tikrai palanku. Mm, e, Galime paimti daugiau pavyzdžių, kaip čia pavyzdžiui pavyzdys, kur auginama mediena ir e, kuriama e, gaminama energija. Ir matote, kad čia 43 procentais daugiau biomasės yra pagaminama nei tada, kai žemės ūkio ir miškininkystės sektoriai buvo atskirti. E, Ta pati galima daryti Mm, ir mm, išnuomotoje trumpam laikotarpiu žemė. Pavyzdžiui, čia pavyzdys iš Kembridžo 15 metų buvo išnuomota mm, žemė, kurioje buvo pasirinkta auginti obelis. Kodėl būtent obelis? Todėl, kad galima iš tikrųjų derinti obelų ir kviečių auginimo laikotarpį ir produktyvumas E, išaugo 10 procentų. Mm, na ir žemės ekvivalentiškumo e, proporcija. Toks rodiklis e, yra panaudojamas ir apskaičiuota, kad jis yra tarp 1,2 ir 1,4. Taigi, kodėl visame pasaulyje nėra paplitusi agromiškininkystė, jeigu ji tokia sėkminga? Pirmiausia, dėl to, kad tai labai sudėtinga technologija. Labiau tradicinės technologijos ūkininkams leidžia naudoti tas pačius įrankius, tas pačias metodikas kaip ir kiti ir produktyvumas visų ūkininkų daugiau mažiau tas pats. Bet kai perinama prie agromiškininkystės, e, tada ūkininkai turi galvoti ir kaip miškininkai, kada mm, apkarpyti medžius, kaip viską prižiūrėti, kad liktų vietos ir pagrindinėms auginamams kultūroms. Mm, Taigi, nors e, agromiškininkystėje biomasės išauginamos kiekis e, yra tikrai gerokai didesnis, bet e, tie, kas nesėkmingai pritaiko šią technologiją, mato, kad produktivumas sumažėja. Ir čia matote dar Žemės ūkio organizacijos duomenys, nepriklausomai nuo to, apie kokią šalį kalbėtume, labai e, ne, tik mažiausi ūkiai yra e, produktyviausi. Kuo didesnis ūkis, tuo mažiau produktyvus. Taip yra dėl to, kad maži ūkininkai užsima tiksliuoju ūkininkavimu, naudoja tiksliuosius įrankius. Ir būtent todėl e, šis nedideli ūkiai yra produktyviausi E, pagamina daugiausia biomasės ir išlaiko didžiausią gyventojų tankį. Kitose teritorijose, jeigu pažiūrėsime, nėra panaudojama, nėra panaudojama sėkmingai technologija, tai vadinasi, kad nėra iki galo panaudojami saulės ir kritulių ištekliai. Antra priežastis yra ta, kad agromiškininkystė reikalauja daugiau darbo. Ūkininkai tiesiog turi skirti daugiau dėmesio, medžiai turi būti nuolat prižiūrimi. Bet e, tas darbas atsiperka. Čia matote palyginti, e, palygintus duomenis iš įvairių laukų. Vienose naudojamos trašos, e, kitose ne. Bet matote, kad e, rezultatų skirtumas priklauso ne nuo trašų, o nuo to, ar auginami medžiai ar ne. Trašos nepadaro labai didelio skirtumo. Aš nesakau, kad trašos nėra naudingos. E, mes čia kalbame apie labai nualintą dirbožėmį, kai mm, auginamoms kultūroms reikia įvairių trašų, ne vien cheminių, bet ir organinių. Ir čia yra palmių aliejaus e, produkcijos pavyzdys iš Brazilijos. E, tarp 6 ir 9 hektar, e, tonų per hektarą yra panaudo, pagaminama per metus. Be to, čia pat išauginama įvairių vaisių, taip pat tarp medžių yra auginamos kitos kultūros, o kai medžiai subręsta, e, iš jų gaminama mediena. Taigi reikia įdėti daugiau darbo, bet didesnis ir našumas, ir ekonominis naštumas, e, manome, kad yra dvigubai didesnis nei monokultūrinių ūkių. E, laiko nedaug, taigi paskutinis mano pristatymo punktas - klimato kaita. Žemės ūkė neįmanoma prisitaikyti nešvelninant klimato kaitos poveikio. Ir agromiškininkystė mm, turi čia svarbu vaidmenį apie trešdalis e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra pagaminama žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuje. Taigi į tai reikia atsižvelgti. Mm, bet e, svarbu tik tai galvoti apie tai, kiek koks yra realus poveikis. Buvo atliktas neseniai tyrimas ir buvo apskaičiuota, kad 1,4 gigatonų visoje ES mm, galima e, sumažinti šiltnamio efekto dujų sukeliančių dujų kiekį. Bet tai, aišku, nėra toks universalus e, ir ilgalaikis sprendimas, nes e, kuo vyresni medžiai, tuo jie galiausiai mažiau sugeria CO2. Na ir galiausiai mes kalbame apie labai sudėtingą sistemą ir mm, mes turime siekti apibriežti uh, neapibriežti, kaip konkrečiai ta sistema turi atrodyti, bet teikti paskaitas, paskatas ūkininkams, taikyti tokias priemonės, kurios užtikrintų ilgalaikį e, tvarumą. Dabar jau yra tikrai tokių technologijų, kurios e, leidžia mm, viską labai tiksliai apskaičiuoti ir pritaikyti geriausią metodiką. Matau, kad mano laikas e, baigėsi, bet tikiuosi, kad jūs sudomino šį technologiją. Ačiū. Merci, merci beaucoup. Ačiū. Dėkoju dar kartą už labai tikslius ir įdomius pasisakymus. Prieš teikdama žodį komiteto nariams norėčiau pakviesti poną Longo iš Europos komisijos pasisakyti. Penkios minutės skiriamos jums. Taigi žodis komisijos atstovai. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už tai, kad pakvietėte mus dalyvauti šiuose labai įdomiose diskusijose, turint, kalbant apie tai, kaip būtų galima efektyviau naudoti išteklius. Tai yra mūsų politikos dalis, siekiame čia įvairių tikslų, konkurencingumo, taip pat mažesnio poveikio aplinkai, taip pat e, gamyb, išsaug, išsaugoti gamybos potencialą, kuriant darbo vietas ir užtikrinant ekonominį augimą. Efektyvus išteklių naudojimas yra vienas komisijos tikslų, kadangi labai tai yra svarbu siekiant e, klimato kaitos ir energijos politikos tikslų iki 2030 metų, taip pat e, kuriant ir žiedinę ekonomiką. Tvaris žemės ūkis, miškininkystė yra įtraukti į BŽUP ir yra finansuojami pagal iš kaimo plėtros politikos. Mums tai yra vienas iš prioritetų. E, bendro žemės ūkio politika turi būti įtraukianti politika, kuri leistų remti visas žemės, tvarė žemės ūkio sistemas. Dėl to ūkininkai turi turėti nemažai galimybių rinktis tokį modelį, kuris geriausiai tenkina jo poreikius ir kuris būtų pats teisingiausias, turint omeny kontekstą. Pristaikymas prie vietos sąlygų buvo minėtas, taip pat inovacijos yra labai svarbus, siekiant efektyviai naudoti išteklius ūkiuose ir taip pat kalbant bendrai apie žemės ūkio produkcijos grandinę. Tas pasakytina apie žemės ūkio darbuotojus Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Tokiu būdu mes galėsime užsitikrinti gyvybi, gyvybiškesnį ir kur kas tvaresnį žemės ūkį ateityje, nes žemės ūkis turi būti veiksmingesnis ir interaktyvus moksliniai tyrimai, inovacijos e, čia turi suvaidinti svarbų vaidmenį. Kalbant apie žemės ūkį ir kaimo plėtrą ir mokslinius tyrimus žemės ūkio srityje bei inovacijas, tai sukuria iš tiesų puikių privalumų derinant įvairias priemonės ir kuriant bendrą politiką. Bendroji žemės ūkio politika, kaimo plėtra, horizontas 2020 taip pat ES e, mokslinio tyrimų ir inovacijų pagrindų programa. Tai yra labai galingos priemonės, leidžiančios siekti partnerystės inovacijų srityje. Ir tai turi paskatinti inovacijas bei mokslinius tyrimus e, žemės ūkio srityje. Reikia sur, su, sukurti sinergijas, ryšius tam, kad kuo galima efektyviau būtų naudojami ištekliai žemės ūkio produkcijos grandinėje. Ir aš matau, kad mes turime, manau, kad turime išsaugoti tą dinamiką. Profesorius Barė, aš manau, kad kitą savaitę dar turės galimybę sudalyvauti seminare, kurį mes rengėme. ir gal būtų tiek tam kartui, bet tiesiog norėjau labai trumpai pristatyti, kaip mes vertiname šiandien e, šiuose diskusijose aptariamą temą. Dėkoju, ponia Longo, už pasisakymą. Taigi dabar pasisakys komiteto nariai, pusantros minutės, nedaugiau galiu skirti jums klausimams. Ponas Belderis pasakys pirmasis, prašau. Ja, dankuvel, meneer voorzitter. Uh, allereerst. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems mūsų svečiams, nes jūsų pranešimai ne tik buvo įdomus, bet buvo jaučiamos ir entuzijazmo gaidelės jūsų balse. Profesoriu Hafas, jūs kalbėjote apie labai svarbius dalykus. O kaip Jūs manote, ką galima padaryti kad um, visi dirbtume geriau. Ar galima, ar tik tai galima keistis gerą patirtimį? Pavyzdžiui, kaip galima būtų geriau spręsti gyvūnų lygų problemas. Taip, inovacijos duoda puikių rezultatų, bet kaip praktiškai juos įdėkti. Dar vienas dalykas - jaunieji ūkininkai. ir technologijų, pažangių technologijų taikymas. Ar mūsų ūkininkai labiau negu, jauni ūkininkai labiau domisi technologijomis ir inovacijomis. Aišku, viskas priklauso nuo situacijos, bet ko, kaip būtų galima paskatinti naujų technologijų vartojimą. Ačiū. Toliau ponas Agniu. Ačiū. Na, daug puikus pranešimai. Noriu paklausti pono Harpats. 30 ml vandens per metus, lietaus per metus. O iš kur jūs įmate vandenį? Ar jūs įmate iš viduržemio e, jūros, e, jį nudruskinate? nes e, jūsų taip pat paminėtas puikus primelžis. Jungtinėje karalystėje Jeigu ir toliau elgsimės taip kaip dabar, mūsų e, karvės tikrai um, e, nuvertėjas. Nes, pavyzdžiui, labai um, nukenčia skerdena karvio. Ar jūs neturite tokios problemos? Ar jūs tiesiog einate kitų kelių? Bet noriu jūs įspėti, kad šiame komitete yra a, tokių žmonių, kurie E, labai pritarė GMO arba visiškai norėtų juos uždrausti. Dabar, e, pono Worms, ar e, jūs Afrikoje auginate kebab medį, taip vadinamą kebab medį. Ar jūs auginate juos tarpuose tarp derliaus, nes tai e, yra pakankamai baltymų turintis augalas. Aš prieš 40 e, metų e, kurį laiką lankiausi pas vieną ūkininką Pietų Afrikoje ir tada buvo didžiulių problemų gauti pradinį kapitalą. Ir jūs labai teisingai dar kalbėjote apie nokinimą. Aš kažkaip anksčiau apie specialiasias nokinimo priemonės niekada negalvojau. Ačiū. Merci, monsieur Agniu. La parole est à madame Müller. Ačiū ponui Agniu, dabar ponė Müller. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti abiems prelegentams už puikius pristatymus. Aš manau, kad daug galime pasitelkti tų išsakytų idėjų, minčių. Man labai įdomu buvo išklausyti Izraelio patirties. Jie daug, tiek daug pasiekia, pasiekia mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Man įdomu, kiek jūs tam skiriate lėšų, kiek jūs uh, skirti lėšų tam, kad to, to žinios pasiektų ūkininkus ir kad būtų pritaikytos. Kitas klausimas, kalbant apie medžius ir tai, kaip CO2 yra naudojamas, kaip CO2 e, tos entizės būdų naudoja medžiai. Ir ar jūs nemanote, kad e, čia yra puikių galimybių agrariniai miškininkystiai. Ir LULUCF tikslus, kaip jūs vertinate. Taip pat reikia atlikti labai tikslius paskaičiavimus, suskaičiuoti medžius, miškus ir panašiai. Taigi iš tiesų mes turime atlikti tuos namų darbus, bet taip pat jūs kalbėjote apie uh, tai, kad tai turi būti susijęta ir su Europos inovacijų programomis, galbūt mes galėtumėme čia skatinti irgi bendradarbiavimą, nes dabar mus neramina kiti dalykai, mes bijome, kad inovacijų programa bus užgniaušta biurokratijos, taigi reiks ir ekspertų patarimų tam, kad čia irgi būtų galima išvengti tos nereikalingos biurokratijos. Ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums už tuos pasisakymus ir ponui Harpas. Profesoriu iš Izraelio turiu klausimą. Jūs kalbėjote apie pienininkystę, pieno gamybą Izraelyje apie našumą šioje srityje. Mes žinome, kad zootechnika, zootechniniai pasiekimai Izraelio yra puikūs. Ir ES mes dabar kaip sikis labai daug kalbame apie pieno sektorių, pininkystę, nes e, kaip jūs vertinate genetiškai modifikuotą soją ir jos naudojimo pašarams? Mes daug apie tai kalbame, mes nenaud, ne, negaminame tokios genetiškai modifikuotos sojos, nenaudojame jos Europoje, bet importuojame kažkiek tos sojos iš Argentinos, nes e, pieno be proteinų e, pašaruose negalime pagaminti. Taip pat Jūs daug kalbėjote apie jūsų sektoriaus evoliuciją ir tam tikrų momentų jūs sakėte, kad e, priekybos centrai reikalavo, kad e, produktai, kuriuos jūs gaminate, ilgiau atrodytų patrauklus. Tai yra labai svarbu, bet aš e, manau, kad negalime mes čia aukoti vartotojų interesų, siekdami tik tai naudos gamintojams. Mes neturime pamiršti, kad pirmiausia, visi juk esame vartotojai, ne, ne vien tik tai ūkininkai. Dėkoju. Ačiū ponui Budai. Pone Petyr. Labai ačiū, pone pirmininkė. Noriu paklausti pono profesorius Harpazo. Turiu pasakyti, kad jūsų pranešimas padarė didžiulį įspūdį, ypač e, kaip jūs maudote karvas e, savotiškose džekuzi ir kad perdirbate 80 procentų panaudoto e, vandens ir kad nuostoliai sandėliuojant grūdus sudaro 0,5 procento tik tai. Tai akivaizdžiai demonstruoja, kad reikia labai daug žinių, norint sukurti tokias technologijas, norint e, sumažinti e, nuostolius. Todėl norėčiau paklausti, o kaip mokslinė bendruomenė E, susijusiai su žemės ūkio sektoriumi. Kiek kainuoja tokios investicijos, kiek e, nacion, iš nacionalinio biudžeto yra skiriama moksliniams tyrimams ir visoms investicijoms šioje srityje. E, ar jūs žinote, kad naujusios technologijos, lašelinio drėkinimo sistema, saugyklos, visa tai yra mokslininkų darbas. Ar jūs tas technologijas, na, sakykime, eksportuojate, ar jūs plėtojate bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis Europos Sąjungoje, galbūt tokio bendradarbiavimo dar neišplėtojate. Ačiū toliau, ponas Flanagan. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė profesoriau. Harpasai, jūsų buvo labai įdomus pranešimas, rodėte vieną labai įdomią skaidrę kuri pasakoja, kad jūs orientuojatės į vartotojo poreikius ir kad dabar daugiausiai vartotojas dėmesio skiria maistingumui. Tačiau norėčiau dar vieną dalyką paliesti, tai maisto skonis. Aš manau, kad žmonės visada uh, mėgo skanų maistą. Turiu pasakyti, bet jeigu ir toliau bus vadovaujamasi vartotojų norais ir poreikiais. Tai kaip bus, pavyzdžiui, su um, CO2 mažinimu ir kiek jūs beje eksportuosite. Izraelis gal ir nemažai eksportuoja, bet ką darysite, jeigu jūsų vartotojas nenorės iš toli atvežtų prekių pirkti? Ir dar norėčiau paklausti komisijos tą klausimą esu uždavęs anksčiau. O klausimas toks. Taip, dabar yra keičiamas trašų reglamentas. Tai kaip komisija įsivaizduoja būtų galima pagerinti, pavyzdžiui, trajojančių gyvūnų virškinimą, ypač tam tikrų metų laiku. Nes, žinote, ne virškinimo sutrikimai irgi yra lyga, kuri plinta. Ačiū. Ponas Hoislingas toliau. Na, kai kalbame apie 30 ml lietaus, o kiek jūsų sistemoms reikia vandens? Ir Dabar ponui Uoms. Agromiškininkystė. Tikriausiai ateityje ji dar labiau paplis. Tačiau dabartiniu metu reikia įdėti nepaprastai daug darbo. Uh, Ir aišku, jeigu ūkiai stambus kaip rytų Vokietijoje, tai galima panaudoti tuos jūsų metodus. Bet jeigu ūkiai smulkus, tai kaip jie galėtų visą tai panaudoti, kaip gali pasinaudoti šio laikinėmis sukininkavimo technologijomis ir metodais. Nes ūkiai turi išlikti tvarus. Jūs taip pat sakėte apie aliejinių kultūrų ūkius ir, pavyzdžiui, palmių aliejų, kaip galima užtikrinti e, tvarę e, palmių aliejos gamybą ateityje. Ačiū, ponia Hoisling, jūs pasakėte paskutinis. Dabar žodis e, prelegentams. 3-4 minutės kiekvienam. Pradėsime nuo pono Harpas. Prašau, atsakykite į narių klausimus. Aš kaip universiteto profesorius paprastai per semestrą atsakau į klausimus, bet dabar man teks per tris minutės į visus juos atsakyti. Keli pagrindiniai klausimai buvo susijęs su tuo, kaip mes skleidžiame informaciją ūkininkams. Ta darome per tam tikras paslaugas, kurios egzistuoja mūsų šalyje. Kaip suprantu, Europoje tokių paslaugų nėra. Tokios paslaugos leidžia mums žinias mokslinės žinias perduoti ūkininkams ir tiesiogiai jiems padėti. Apie, kalbant apie jaunimą, mums neramu dėl to, kad jauni žmonės nelinkę užsimti ūkininkavimu. 60 metų yra vidutinis ūkininko amžius Izraelyje, panašus matyti yra ir Europoje. Ir vienas būdų privilioti jaunų žmonės tai yra naudoti štai ką - telefoną. Reiškia, tai reiškia, kad tie žmonės turi kurti idėjas, kaip štai tokias technologijas žemės ūkėje būtų galima pritaikyti. Dabar daug ūkininkų naudoja telefonus, kontroliuoja savo ūkius per štai tokius prietaisus. Buvo klausimas, kaip gauname vandens, jeigu tik 30 mm kritulių iškrenta. Izraelis daugiausia pasiekęs nudruskinimo srityje, anksčiau mes vandens neturėjome pakankamai, dėl to labai kentėjome, bet per nudruskinimo techniką uh, kol yra vandens viduržėmio jūroje, mes manome, kad išgyvensime. Kalbant apie dykumas, anksčiau Izraelis tiesė vamzdynus iš šiaurinės dalies į dykumas, tam, kad tiektų vandenį į dykumas, o dabar galime naudoti vandenį, kuris egzistuoja dykumoje Tai yra e, surus vanduo ir vėlgi tą vandenį mes nudruskiname ir naudojame žemės ūkio tikslais. Aišku, turime būti atsargus, nes naudodami nudruskintą vandenį mes taip pat e, tam tikrą dalį vaistingų medžiagų išimame iš to vandens. Tai mes dažnai maišome gruntinį vandenį su nudruskintų vandeniu tam, kad e, jame išliktų pakankamai maistingų medžiagų ir nepakenktumėme augalams. Kitas klausimas buvo apie mokslininkų bendradarbiavimą. Taip, mes bendradarbiaujame su mokslininkais iš, iš ES ir perdodame savo technologijas kitoms pasaulio šalims ir vietoms. Vis daugiau pasaulyje yra vietų, kurios prisitaiko ir perima mūsų technologijas. Uh, ir džiugu, kad nemažai bendrovių, kurios aktyviai veikia visame pasaulyje ir skatina e, lašalinį drėkinimą ir kitas mūsų sukurtas technologijas. Kalbant apie maistą, kurį, e, kuriuo šeriame karves, kaip minėjote, baltymai yra labai svarbu ir vienas didžiausių mūsų uh, instituto, mokslinio tyrimų instituto, instituto pasiekimas, tai mikrobiomos, karvių mikrobiomos studijos, tam, kad um, geriau būtų galima naudoti maistą, efektyviau jį panaudoti ir tai naudojame ir, atlie, naudojame ir žemės ūkio atliekas kurios yra panaudojamos įvairiose srityse ir tos atlikos taip pat gali būti naudojamos ir pašar, karvių pašarams gaminti, pavyzdžiui, granatų žievelės gali būti pats vaisius naudojamas vaisiams, o, vaisiams, o žievelė naudojama karvių pašarams. Ir tai yra labai naudinga medžiaga, nes granatų žievelės yra labai labai daug antioksidantų. Kitas klausimas buvo apie atstumą iki rinkos. Ir tai bus paskutinis mano e, komentaras. Vienas dalykų, ką darėme, tai kūrėme bendradarbiavimą tarp ūkininkų ar bendrovių kitose šalyse, kad mūsų technologijos galėtų būti panaudojamos kitur ir kad mums nereiktų paties produkto vežti iš Izraelio į tą šalį, bet e, kad tas produktas būtų pagamintas vietoje ir tokiu būdu ir įveikėme tą atstumo problemą. Taigi per tokį bendradarbiavimą mūsų bendrovės taip pat irgi gauna pajamas. Uh, Na ir taip pat tas pervežimo problema čia šiuo atveju yra mm, išspręsta ir poveikis aplinkai yra sušvelnintas. Taigi tikiuosi, kad atsakiau daugelį jūsų klausimų. Ačiū už patikslinimus, už paaiškinimus, ponas Voims. Ačiū, ponė pirmininkė. Pono Belderio klausimas. Kaip galėtumėme pritraukti jaunimą? Turime iš Malavio, iš Indijos, iš Nigerio, Nigerio, Indonezijos pavyzdžių, kai papildomas turtas, kurį sukuria sistemos kaimams, leidžia pritraukti žmonės. Tai reiškia, kad vyrams reikia vykti dirbti į miestus, jie sugrįžta, o jaunimas mato, kad jiems irgi yra galimybių užsidirbti, vesti, sukurti šeimą. Tai yra labai naudinga, kalbant plačiau apie migraciją. Pone Agnių, ar mes medžius naudojame atitinkamus taip įvairius mes tikriname įvairias potencialias rūšis, medžio rūšis, priklausomai nuo pasaul... tos vietos, kur yra, kuriame e, yra užsimama agrarinė e, žemdirbystė. Mes taip pat naudojame įvairias medžių rūšis ir žiūrime, kaip būtų galima Afrikoje auginti įvairias kultūras, pasitelkiant agrarinės žemdirbystės, agrarinės, atsiprašau, miškininkystės e, galimybės. Europos didžiausia agrarinės e, miškininkystės sistema, tai yra Šiaurės Rusijoje ir Skandinavijoje naudojamas ūkis būtent susijęs su elnių auginimu. Ir Junktinėje karalystėje žinau, kad Škotijoje yra kelios tokios labai patrauklios sistemos, kai yra auginami galvijai, bet ne grūdinės kultūros. Taip pat yra daug kitų naujų technologijų, tradiciškų, tačiau šiandienė žemdirbystės kontekste tai yra visiškai naujos technologijos, be jokios patirties ir kaimo politikos patari, patarimų, patarimoji sistema čia neveikia, taigi aišku, klaidų pasitaiko nemažai. Pone Müller uždavė klausimą, ar LC. LULUCF kriterijai čia yra teisingi. Ne, mano manimu, tai yra visiška nesąmonė. Mes afalų, jeigu sistemą galėtumėme naudoti. Čia juk susitarė dėl tos sistemos dauguma pasaulio šalių, kaip dėl tinkamos apskaitos sistemos. Bet aš negaliu pristatyti savos sistemos, nes mes daugiausiai dirbame tropinėme režime ir tai, kas vyksta Europoje, mūsų nelabai domina. Ponas Hoislingas dar uždavė klausimą Taip, papildoma darbo jėga yra problema ir dėl to agrarinės miškytės rytyje daug yra analizuojami ekonominiai dalykai, nes papildomos darbo jėgos reiks, reiks papildomų išteklių šaltinių, e, čia ne vien tik tai bus kultūros ar miškai ir medžiai, taigi reikia paskaičiuoti, kaip investuoti, kaip mąstyti kitaip, ką pasirinkti. Ūkininkai, ūkininkams ir bankams trūksta tokių žinių. Ir priežastis yra labai paprasta, nėra pakankamai mokslinių tyrimų, kad ūkininkai galėtų gauti reikiamą patarimą. Taigi politikos formuotojams patarimas būtų štai koks. Pasirūpinkite, kad papildomi moksliniai tyrimai būtų atliekami, kad ūkininkai turėtų solidžių žinių ir galėtų pagrysti savo pasirinktą metodą ir savo investicijas tomis žiniomis. Dabar ar būtų galima tą daryti didesniuose ūkiuose? Aš manau, kad galima tą daryti didelėse plantacijose, kelių tūkstančių hektarų plantacijose, tiesiog yra naudojama šiek tiek kitokia sistema, panaši į tą, kuri pristačiau, kuri egzistuoja Prancūzijoje. Ta būtų, aišku, padaryti kur kas paprasčiau nei mažame ūkėje, o nedidelėje plantacijoje, tačiau aišku, produktyvumas bus kur kas didesnis nei vienos kultūr, vieną kultūrą auginančio žemės ploto atveju. Ar tai yra tvarus žemės ūkis? Tvarumas yra labai dažnai naudojamas žodis, net nežinau, ką jis reiškia. Aš tik tai žinau, kad tokiu būdu naudojant palmių aliejų, auginant palmių aliejų, mažiau erozijos, didesnis našumas ir galbūt tai yra tvariau nei monokultūrinės sistemos atveju. Ačiū. Merci, merci Dėkoju Jums, ponia Wams ir ponia Harpas, už atsakymus, patikslinimus. Aš manau, kad tikrai penki tie pasisakymai buvo vienas kitą papildantis ir tai buvo puikia galimybė pamastyti apie būsimo žemės ūkio politikos orientyrus, nes situacija verčia mus apie tai mąstyti. Ir mes, aišku, daugiausia kalbame apie tai, kaip formuoti tą viešąją politiką žemės ūkio srityje. Ir uh, jūsų pasisakymai iš tiesų papildė mūsų diskusijas, kurios vyksta čia parlamente, mūsų komitete. Taigi aš norėčiau visų komiteto narių vardu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus, už Jūsų pateiktus atsakymus ir taip pat norėčiau padėkoti ir komisijos atstovui. Dėkoju. Dabar šiek tiek pertvarkysime e, darbą ir pereisime prie kito klausimo, kuris mūsų laukia. Orely Trubė dabar pas mus atvyks. Norėčiau pakviesti ją prisėsti šalia manęs. Dabar penktasis darbo atvarkės klausimas. Kalba eina apie studijos pristatymą. Kalbėsime apie tai, kaip būtų galima atkurti pusiausvyrą rinkoje ir kokios yra pieno kvotų perspektyvos, kalbant apie Europos pinkystės sektorių. Na ir mes su koordinatorių posėdėje nusprendėme surenkti e, šios studijos pristatymą. Šią studiją užsakė Žemės ūkio ministerija Prancūzijoje. Prie tos studijos prisidėjo tyrėjai iš įvairių šalių - Vokietijos, Niderlandų, Kanados ir Prancūzijos. Taigi aš norėčiau padėkoti e, profesoriai, poniai Aurely Trūbiai. Taip pat e, norėčiau, kad maždaug gal per dešimt minučių jūs pristatytumėte šią studiją. Na, o po to e, vyks diskusijos. Po to pasisakys ir komisijos atstovai. Ir pakviesiu komisijos atstovus pasisakyti po ponios Truvė pristatymo. Taigi, vėlgi tos pačios taisyklės jums skiriame 10 minučių pasisakymui. Prašau. Bonjour à tous et merci. Labadiena visiems, dėkoju už kvietimą. Kaip jau buvo pasakyta, aš buvau šios studijos koordinatorė. Įvairūs tyrėjai iš įvairių šalių, iš Kanados, Niderlandų, Vokietijos dalyvavo rengiant šią studiją ir ta studija buvo paskelbta prieš kelis mėnesius. Ja galite jos turinį surasti ministerijos, Žemės ūkio ministerijos tinklapyje. Ir čia įdomu tai, kad e, aš maždaug e, turiu irgi kelis, keliasdešimt kopijų galėčiau uždalinti, apie 20 puslapių maždaug yra studijos ta apžvalga. Taigi, pirmiausia, ta studija buvo e, vykdoma per vienerius metus, remiantis statistiniais duomenėmis, biudžetinė informacija ir taip pat buvo atlikti tyrimai ir kitose Europos šalyse, mes jų duomenį, duomenys irgi pasitelkėme, taip pat buvo ir JAV, Kanados, Naujosios Zelandijos ir Šveicarijos duomenys panaudoti. E, dabar dereguliuojant pienos rinkos e, pieno rinka, smarkiai sumažėjo ir pieno kainos, kaip žinia, nuo 2014 metų. Ir čia matome, koks yra naujas e, nestab, kainų nestabilumo kontekstas. 2005-2006 metais buvo stabilios kainos, o matome, čia yra Prancūzijoje kokios yra pieno kainos ir dabar drastiškai yra sumažinta garantuota kaina gamintojams, taigi dabartinėje rinkoje tikrai situacija yra gan chaotiška. Taigi, pirmiausia, mes panalizavome priemonės, kurias taikomos ES ir turime suprasti, kad buvo struktūrinė pervišinės produkcijos krizė ir dėl to buvo tikimasi, kad bus išauks suvartojimas, tačiau matėme, kad 14 metais smarkiai sumažėjo kainos, 2015 metais tartautinėje rinkoje irgi buvo perviršis, gamybos perviršis, nes irgi buvo sumažėjusios kainos ir Europoje, ir JAV, ir Naujoje Zelandijoje, taigi to perviršio atsirasdavo vis daugiau tartautinėje pieno rinkoje ir, aišku, taip pat mes nepakankamai galbūt įvertinome ir Kinijos poreikius, mes tikėjomės kur kas daugiau, taip pat ir Rusijos embargas yra labai svarbus veiksnys. Dabar kyla klausimas, ar atitinkamos institucijos, kuomet nusprendė panaikinti pieno kvotas, numatė tokį scenarijų ir ar apsvarstė, kokį poveikį tai turės gamintojų įplaukoms, pajamoms, kad jos markiai sumažės. Uh, ir taip pat e, jų galimybėms investuoti tai turės neigiamą poveikį. Ir e, matome, kad e, tame bendrijos teisės aktuose nėra net apibrėžiama krizė, kas yra krizė pieno sektorija. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes viską vertiname ekspost principų daugiausiai, vertiname ir kainų nepastovumą ir uh, daugiausia viskas paremta privačiomis iniciatyvomis, nes tas viešas, tas sandėliavimas ir kaupimas yra kol kas nepakankama priemonė, kadangi intervencinės kainos yra labai nedidelis ir kaina čia jau suvaidina ne patį svarbiausią vaidmenį stabilizuojant kain, situaciją. Ypatingai nuo to aktyvacinio laikotarpio, kuris e, buvo pratestas nuo 14 metų. Kalbant apie privatų sandėliavimą, tai yra atlikta ekonominių tyrimų ir yra akcentuojama, kad toks sandėliavimas turi didelių trūkumų, nes kaina, kuri yra mokama gamintojui, nėra pakankama, taip pat yra daug spekulacijų, didelė spekulacijų kainomis galimybė ir uh, 119 straipsnio aktyvavimas e, pastaruosius dviejus metus, e, dėl to buvo, atsirado daug disbalanso rinkoje ir tas straipsnio aktyvavimas nebuvo labai naudingas, nes realiai kainoms tai neturėjo tiek daug įtakos. 122 straipsnis, tai yra tas straipsnis, kuris galioja nuo šių metų, tai yra laisvanoriškas gamybos mažinimas mainais už tiesioginės išmokas taip tam tikrą prasme tai sumažino šiek tiek gamybą ir nuramino bent jau gamybos didėjimą tam tikrose šalyse, Vokietijoje, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje, tačiau realiai tai nepaveikė gamybos visoje Europos Sąjungoje, nes pavyzdžiui, Niderlandai, Airija, Belgija vis tiek gamina labai daug. Per antrąjį semestrą tikrai matėme didelį perviršį pieno gamyboje. Uh, 226 e, straipsnis, kalbant apie Europos krizės rezervą, čia suma nėra pakankama. E, tai, kad biudžetas yra daugiametis, e, dažnai tas rezervas iki kiekvienų metų siekia 0 eurų. Ir yra ir kitų priemonių, kaip būtų galima teikti paramą, tai yra savišalpos fondai, tai būtų antrasis ramstis, bendros žemės ūkio politikos ramstis, e, konkrečiai 29 straipsnis, ir jis yra taikomas tik tai e, trijose kaimo plėtros politikos srityse. Ir jis yra tam tikra prasme irgi ribotas. Tai ribota galimybė. Taip pat e, yra Europos pieno rinkos observatorija, irgi tie duomenys nėra pakankami ir jie čia trūksta ir pieno rinkos skaidrumo. Dabar kalbant apie bendrą rinkos organizavimą e, pagal pirmąjį ramstį, aišku, čia buvo galima daug ką padaryti, kalbant apie privalomą gamybą, tačiau nebuvo irgi aktyvuotas čia tas uh, 221 straipsnis. Taigi, tos priemonės tikrai nėra pakankamos, kad būtų galima sureaguoti į perviršinės gamybos struktūrinę krizę. Na, taip pat mes palyginome įvairias valstybės narės ir čia matome labai skirtingas, gan skirtingas situacijas. E, būtent palyginome tą šalis, kur yra skirtinga gamyba ir transformacijos lygis yra skirtingas. Ir pamatėme, kad yra regionų, arba tam tikrų valstybių, kur yra tam tikras komparatyvinis e, privalumas, čia būtų Niderlandai, Airija, Danija. Taip pat yra kitų valstybių ar regionų, kur trūksta kooperacijos lygio, privačios kooperacijos lygio, gamintojai nėra gerai organizuoti, tai būtų, pavyzdžiui, pietų, tarkim, Vokietijoje, tai tas kooperacijos lygis yra labai didžiulis ir gamintojų bendradarbiavimas yra labai aktyvus, bet yra, pažiūrėjau, regionų Prancūzijoje, kur tikrai situacija yra kur kas prasta, kitokia, kur kas prastesnė ir mes matome, kad jėgų pasiskirstimas yra labai nevienodas, kalbant apie gamintojus ir supirkėjus, tarkim. Taigi, matome, kad yra regionų, kurie naudojasi tuo, kad e, pieninkystės sektorius yra labai aktyvus ir tankus, ir čia ypatingai Airija, Niderlandai pasinaudojo uh, ta sistema ir tas kvotų panaikinimas šiom šalims buvo puikia alternatyva, tačiau yra regionų Europoje, kur matome, kad gamyba yra smarkiai sumažėjusi pieno sektorė, bet susiduria vis tiek su didžiuliais sunkumais, nes ne, negali pasinaudoti tais komparatyviniais lyginamaisiais privalumais. Ir matome taip pat, kad yra ir daug nelygybės, nelygybės ir geografinės specifik, specializacijos skiriasi. Na ir dar norėčiau trumpai pasakyti, kad netgi tose regionuose, kur gamyba yra didelė, vis tiek labai sudėtinga yra išgyventi pieno sektoriaus ūkininkams. Čia paminėčiau ir Airiją, ir Vokietiją, ir Niderlandus. Nes yra daug privačių gamintojų, kurie nėra susitelkę ir jiems sudėtinga iš tiesų išgyventi. Taigi mes lyginome e, Europą su kitais regionais - JAV, Naujojo Zelandija, Kanada ir Šveicarija. Ir čia du, dvi ekstremalios situacijos. Naujoji Zelandija, kur nėra reguliuojama rinka, bet yra eksportuotojų monopolis. Ir po to Kanados atvejis, kuri visas reguliavimo priemonės išsaugojo ir kvotos ten yra, ir gamybos kvotos, intervencinės kainos didelis. Tačiau daugiau dėmesio skiriama vidaus rinkai. Ir tos sistemos iš tiesų yra kitokios, bet kaip ir jos dera tarpusėje Vidiniojo Zelandijoje, kur, kur niekas nėra reguliuoja, kur, kur vis, viskas yra kur niekas nėra reguliuojama ir Kanada, kur viskas yra reguliuojama. Per vidurį būtų JAV ir Europa, Ir Šveicarija, nu čia Šveicarijos sistema šiek tiek kitokia, nes 2500 hektarui maždaug tokia pas juos sistema, tai čia šiek tiek kitaip nei lyginant 300 eurų hektarui ir panašiai, taigi kas yra taikoma Europoje, taigi čia Šveicarijos situacija būtų visai kitokia. Ir dar JAV Jie teikia viešą paramą tik tai draudimo būdu. Tai reiškia, kad reikia gauti draudimą, draudimo polisą tam tikromis opcijomis. Tai yra nelabai veiksminga sistema ir daug gamintojų negali gauti gerų draudimo polisų. Taigi, e, kalbant apie kainų nustatymo sistemą JAV, valstijose, vienoje valstijoje, keliose valstijose nustatoma kaina pagal rinkos segmentą. Šviežias, pavyzdžiui, pienas, sūris arba pieno milteliai, tada deramasi yra uh, valstybė derasi su tam tikrų profesijų atstovais ir visais gamintojais ir gamintojai visi gauna tiek pat. Tokia čia yra sistema. Ir yra mokama už pieną pagal jo kokybę ir rinkos segmentą. Tas pats yra ir Kanadoje. Ir Šveicarijoje taip pat yra tam tikra kainų diskriminavimo sistema pagal rinkos segmentą. Ir mes tiesiog matome, kad tik ES ir iš dalies tose valstybėse, kur nėra kooperatyvų monopolio, kur gamintojai yra mažose grupėse arba izoliuoti ir nėra rinkos reguliavimo, kainų reguliavimo, tuomet derasi daugiausia būtent tie stambus supirkėjai ir priekybos centrai. Taigi, Netgi Naujojo Zelandijoje, pavyzdžiui, visi gamintojai gauna tą pačią kainą už pieną, nes yra eksporto monopolis ir tie gamintojai, kurie gauna dividendus metų pabaigoje, tam tikrą prasme susigražina tas lėšas metų pabaigoje. Taigi, kokios būtų rekomendacijos, mes esame tyrėjai, mokslininkai, mes manome, kad negalime iš, išbristi iš perbrišinės gamybos struktūrinės krizės be privalomo mechanizmo, kaip būtų galima sutvarkyti gamybą krizės sąlygomis. Ir mes matome šiandieną, kad nėra, ne, nemažėja realiai ta pieno gamyba. Ir kainos iš tiesų yra smarkiai sumažėjusios ir kitos valstybės kažkaip panašu gali didinti gamybą, kiti regionai didina gamybą, o mes negalime atkurti kainų, atstatyti kainų tiek, kad būtų galima sureaguoti į perviršinės gamybos krizę. Taigi pas mus tikrai sistema yra kaip ir būtų tokia baudų sistema, kai yra gaminama per daug, už perviršinę gamybą krizės sąlygomis tarsi yra baudžiama ir pagalba kita vertus leidžia mažinti gamybą. Taip pat būtų galbūt galima apriboti tam tikras paramos priemonės tiems, kurie mažina, gamina mažiau, pavyzdžiui, Niderlandų kvotų sistema. Čia, čia ją būtų galima paminėti ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad reikia pamastyti apie papildomas, papildomų pajamų priemonės krizės sąlygomis. Tai būtų ir savišalpos fondai arba Europos krizių rezervas arba kontracikliniai kažkokie tai mokėjimai, mums to labai trūksta Europoje, mums tikrai trūksta kažkokios tai konkrečios papildomų pajamų priemonės siekiant sureaguoti į kainų evoliuciją. Taip pat ir eksporto sistema nėra pakankama, tą būtų galbūt galima sutvarkyti per tiesioginės išmokas, bet čia jau kitas dalykas. Ir dar mūsų rekomendacijos ir dėl to, kad reiktų kažkaip tiekimo grandinės pertvarkyti ir galbūt tokiu būdu reikalinga kažkokia tai maisto paklausos politika Europoje. Taigi mes norėtumėme tikrai atkreipti dėmesį į taip pat ir laisvos priekybos sutarčių e, klausimą. Dėkoju. Dėkoju, tai yra labai svarbi, aktuali tema. Ir dabar žodis komisijos atstovai ponui Šaps. Prašau jūsų trumpai pasisakyti. Dėkui. Thank you, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū poniai Antru ir poniai Truvei už labai įdomaus tyrimo pristatymą. Prieš vasaros atostogas mes labai atidžiai išanalizavome ne tik tai santrauką, bet ir patį pranešimą. Ir turiu pasakyti, kad Jūs atlikote išsame įvairių šalių padėčių analizę. Analizavote, kaip atrodo pieno sektorius. Turiu pasakyti, kad kai kurias išvadas jūs darote remdamiesi savo bazinę analizą, tačiau jūs tikriausiai nenustepsite, kad komisijos analitikai ne visada su jumis sutinka. Ir norėčiau dabar pereiti prie jūsų rekomendacijų ir išvadų, kurias jūs darote ataskaitoje. Na, pagrindinė rekomendacija, pati pirmoji rekomendacija. Aiški, bet jūs žinote, kad tai visiškai priešinga tam, ką prieš porą metų nutarė ES institucijos, spręsdamos pieno sektoriaus problemas ir siekdamos be kita ko užtikrinti pieno sektoriaus konkurencingumą. Tačiau kitos 11 rekomendacijų nemažiau vertingos ir įdomios. Ir norėčiau priminti, kad jos siejasi su tuo, ką neseniai svarstė uh, ministrai susirinkę žemės ūkio posėdį, taip vadinamas Vermero, Vermero ataskaita, kurioje pateikiami irgi a, tyrimo rezultatai, bet ten daugiausiai kalbama apie praėjusius 11 mėnesių. Taigi iš mūsų pusės mes parengėme Vermerio grupiai irgi, kartu su Vermerio grupė irgi rekomendacijas. Dar kaip sakoma, nebejotinai turime ieškoti kitų minčių, kad žinotume, ką daryti toliau, ypač um, tose, tais atvejais, kai ūkininkaujama nepalankiose ūkininkavimui vietovėse, reikia galvoti, ką daryti su pašarais ir um, visų kitų, ką jūs paminėjote taip pat. Reikia užtikrinti ir skaidrumą, uh, užtikrinti, kad uh, skaidrumas apimtų be kita ko ir informaciją, informavimo reikalus. Dar vienas dalykas sutarčių sudarimas. Nebejotinai labai daug viešai sklando įvairiausios informacijos apie sutartis ir manau, kad šioje srityje galima galvoti apie geresnį bendradarbiavimą. Mes, aišku, mielai pasinaudosime jūsų rekomendacijomis, įskyrus pirmąją rekomendaciją, nes žinote, My House'as um, dabar labai um, e, centras labai rimtai analizuoja, ką daryti toliau, remiantis e, tuo, kas padaryta iki šiol. Taigi, vienai par kitaip jūs tikrai atlikote didžiulį darbą ir uh, visiškai akivaizdu, kad mums reikia tiesiog kartu susėsti ir pagalvoti, ką daryti ateityje. Dėkuoju, ponė Šaps, už pasisakymą. Dabar diskusijos su komiteto nariais. Minutė vienam pasisakymui. Pradėsime nuo pono Luozu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Truvė už labai įdomų pasisakymą. Kalbant apie pieno sektoriaus perspektyvas, po to, kai buvo panaikintos pieno kvotos, situacija dramatiška. Matome, kad e, tradiciniams ūkininkams e, kyla daug problemų, ne tik, ne tik pramoniniams ūkiams. Ir tai yra bendrosios e, žemės ūkio politikos kaip ir išdava. Pieno gamintojų federacija Prancūzijoje gamina prarandama yra labai daug e, pieno, 10 tūkstančių pieno stiklinių Prancūzijoje. Ir dėl tokių priemonių. Ir ta krizė buvo iš anksto užprogramuota. Mes matome, kad e, rinkos koncentracija yra didžiulė ir e, man labai įdomu klausytis pristatymo tyrimo, kalbant apie pieno sektoriaus pusiausviros atkūrimą ir um, perspektyvas pieno sektoriuje Europoje. Europos komisija net ir nesuprato, kokių padarinių turės jos vykdoma politika pieno sektoriui. Ačiū, ponas Des. Albert. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank für diesen Bericht, der uns gegeben wurde. Ačiū pirmininkė ir noriu padėkoti už pranešimą. Aš turiu keletą paskaitų, ap, pastabų. Buvo nemažai diskusijų BŽP reformos kontekste buvo kalbama apie e, sviesto išvėmą iš rinkos, dėja nemažai pasiūlymų buvo E, atmesta. Ar jūs manote, kad e, pašalinant produktus iš rinkos būtų galima e, pakoreguoti kainas? Vokietijoje sviesto kaina, pavyzdžiui, labai greitai Vokietijoje nuo labai žemo ligmens išaugo iki labai aukšto. Galbūt ir dėl to, dėl tų aukštų sviesto kainų, uh, konditerijos sektorius susiduria su didžiulėmis problemomis, tai galbūt mes galėtume saugojimo priemonės labiau pasitelkti, labiau pasitelkti išimimo iš rinkos priemonę. Ačiū. Ponas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū gerbiama e, pranešėja. Iš tikrųjų, e, jūs paminėjot visas svarbiausias priežastis, dėl ko atsitiko šita problema su pieno sektoriumi ir tik tai turbūt e, džiugu, kad šiandieną per keletą paskutinių mėnesių šiek tiek kaina pagerėjo, tai apskritai situacija yra geresnė. Bet ateitis visiškai neaiški ir niekas turbūt negali pasakyti, kad e, po pusės metų ar po metų gali vėl būti ta pati krizė arba dar didesnė, negu jinai buvo. Ir ta kalba, kad e, Rusijos embargas e, padarė didelę problemą, tai padarė tokiom šalim kaip Lietuva, Baltijos šalim, bet vartot Rusijoje pieno tai nenustojo, reiškia pasauliniu mastu įtakos tai nebuvo. Tai aš manau, kad iš tikrųjų pas mus kažkas yra negerai ir mes šiandieną visiškai negalim garantuoti rydienos gyvenimą. Ir, ir mes šiandien, šiandieną kalbam ir pirmoji daly kalbėjom, kodėl jauni žmonės neina ūkininkauti. Už tai, kad jie visiškai nežino perspektyvos šitoje srityje. Lietuvoje labai daug parduota karvių ir žmonės klausia šiandieną, kaip reikės ūkininkauti. Aš manau, kad jūsų pasiūlymas be privalomo mechanizmo nebus sukurta ateitis, tokia pati nuomonė yra ir parlamento daugumos. Manau, kad mums visiems kartu su komisija reikia sėsti ir kalbėti, kokį mechanizmą sukurti, kad turėtų ateitį. Ačiū. Monsieur Osling. Ja, spannend fand ich, dass die Kommission sich mit Ihnen zusammensetzen will. Äh, am Ende müsste die Kommission. Labai įdomu, išgirsti buvo, kad komisija nori su jumis kartu susėsti. Aš manau, kad komisija turi suprasti, kad e, tikrai liberaliz rinkos liberalizavimas nėra tas kelias, kuriuo turėtume eiti ateityje. Ir reikia labai gerai pagalvoti, kaip reguliuoti. Ir, uh, Dabar būtų įdomu sužinoti, o kokia padėtis Kanadoje. Jūs kalbėjote apie privalomus pagaminti kiekius. Dar vienas dalykas. Mes stebime augimą, tačiau ko dėka vyksta augimas, nes reikia gerinti kokybę per pastaruosius dviejus metus daug patirta nuostolių, kuriuos reikia kompensuoti. Tai kitaip sakant, ar mes e, viską padarėme kad e, suvaldytume padėtį. O kas gali garantuoti, kad po dviejų metų mes neatsidursime vėl ten pat, kur esame šiandien? Kokia yra komisijos rinkos strategija? Mes e, tai, kad mažiukiai skatiname gaminti, tai nėra tvarus kelias. Ponas Ribeiro. Ačiū. Aš taip pat noriu Jūs pasveikinti ėmusis iniciatyvos ir atlikus šitą tyrimą. Mes tikrai e, džiaugiamės tuo, kad Jūs išvelgėte rimtus, rimtą neligybę pačioje rinkoje, kad egzistuoja didžiulės išlaidos. Ir Portugalijoje mes taip matome, ypač sunkioje būklėje yra atok, atok, kokiuose vietovėse esantys ūkiai patiria didžiulės išlaidas. Aš manau, mes turime galvoti apie ūkininko apsaugos sistemas, todėl kad jau girdime kad padėtis gerėja, kad kainos truputį auga, bet tendencija nebūtinai išliks ateityje. Todėl reikia galvoti apie ūkininkų apsaugą, nes pavyzdžiui, kaip yra formuojama kaina kad ir Junktinėse Amerikos valstijose būtų įdomu sužinoti. Kitas dalykas kaip e, reguliuoti produkcijos kiekius krizės metais. Bet jeigu pajamos yra nuolatinėje krizėje, tai kaip tada? Ar galvodami apie atskirus mechanizmus mes turime galvoti apie kiekvieną iš šių kaip atskirą vienetą, ar reikia galvoti apie įvairių mechanizmų susėjimą ir bendrą jų įgyvendinimą. Toliau, ponė Hoibuš. Ačiū. Labai ačiū už tokį įdomų pranešimą. Ta skaita tikrai įdomi. Ir man buvo labai įdomu klausyti, kaip jūs lyginote Kanadą, Šveicariją. Būtų įdomu sužinoti, kaip yra Norvegijoje, nes Norvegija taip pat um, saugo savo rinką. Um, ir ar ji orientuota į vidaus, ar gamyba orientuota į vidaus rinką, ar yra apsaugomos kainos. Kai mes žiūrime į Naują Zelandiją, tai jos kooperatyvų patirtis įdomi ar kooperatyvai yra tas kelias, kurio galima eiti, bet Naujojo Zelandijoje egzistuoja tik kooperatyvai. Tai reiškia, kad praktiškai viskas kaip vienas didelis kooperatyvas ir nėra konkurencijos. Ar mes neturėtume galvoti apie tam tikrą rinkos reguliavimo formą? kuri būtina, ypač tada, kai drastiškai keičiasi situacija rinkoje, nes galų gale jeigu ūkininkai patiria išlaidas, jeigu krenta kainos, tai jie, jų pajamos realiai krenta ir tokia situacija negali tikriausiai ilgai tęstis. Ačiū toliau, ponas Feneganas. Jūs minėjote Naujosios Zelandijos rinką, jūs minėjote Kanados rinką ir sakėte, kad e, vienu atveju yra labai reguliuojama ir subsidijuojama rinka. Ir paskui jūs kalbėjote apie Europą. Penktoji jūsų rekomendacija. Ką jūs galvojate Jūs galvojate apie susitarimą su Kanada, ar jinai nebus žalinga ir kokį poveikį jinai darys padėčiai pieno, e, pieno sektoriaus padėčiai Europoje. Ačiū, madam Petit, toliau. Pone Petie. Labai ačiū, pone pirmininkė. Kroatija yra nauja ES narė ir Deja, ir jos pieno sektorius atsidūrė krizėje. Po įstojimo pieno importas išaugo keturis kartus tarp 12-14 metų daugiau nei 3 3,5 tūkstančio pieno gamintojų bankrutavo Kroatijoje, mes um, gaminame tik tai 50 procentų um, pieno palyginti su poreikiais. Ir ūkininkai vis daugiau ūkininkų pasitraukia iš pieno sektoriaus. 200 ūkių nustojo veikia pastaraisiais metais, pastaruoju metu. Ar jūs taip pat įdomiai kalbėjote apie sąsąją tarp šiaurinės ir pietinės Europos, bet gal e, reikėtų galvoti apie papildomas rekomendacijas, kurios būtų skirtos tik naujoms valstybėms narėms? Aš ir e, Marijana esame kaiminė šalis, todėl susidurėme su panašiomis problemomis ir mastome tikriausiai panašiai. Kvotų atsisakymas be kitų priemonių nebejotinai padarė poveikį rinkai, rinka išsibalansavo, tačiau turiu pasakyti, kad poveikis buvo labai skirtingas. Mes taip pat matome, kad ūkininkų organizacijų uh, kiek skaičius ir pajėgumai yra labai skirtingi. Jeigu palyginsime valstybės narę Slovenijoje, pieno sektoriaus įmonės vienyje organizacija Laktalis ir pieno kaina nuo 35 centų krito iki 25 centų, o dabar pakilo tik tai pusantro cento todėl, kaip matote, krize nesibaigia. Ir tiesą pasakius, pieno sektorija kalbėti apie sąžiningą priekybą mes negalime, nes e, sąlygos yra labai skirtingos palyginti su pasauliu. Taigi, apie ką mes galime galvoti, koks būtų ateitį užtikrinantis sprendimas. Ar turi būti mechanizmas, pagal kurį savanoriškai būtų ūkininkai mažintų pieno gamybą, ar būtų kažkoks privalomas apsaugos mechanizmas, ar a, turėtų būti. A, peržiūrint BŽUP numatomos papildomos apsaugos priemonės, o gal reikėtų pieno ūkiams tiesiog um, geriau organizuoti darbą. Kaip jūsų nuomonė, kokios priemonės galėtų būti? Ačiū toliau, ponas Agni. Čia mes kalbame apie krizę apininkystės sektorija ir tai sukėlė ir kalėdinio sezono krizę, nes nebus vaišių pakankamai ant kalėdinio stalo. Taigi atėjo laikas tas karvę sugražinti į laukus ir gaminti pieną, nes, kažin ar gamybos mažinimas čia ko nors duos. Žvelgiant į Airiją, Luke, Murray, ar pažvelgus į Niderlandus, Bes ir Jan, kaip užpildysime tą spragą. Taigi, kas sakė, kad Brexitas e, blogai verslui, kas taip sakė? Na, bet rimtai kalbant, e, ataskaitoje aišku, kad labai sunka, su sudėtinga pieno gamintojams išgyventi bendroje rinkoje ir ambicijos, ir reguliavimas, ir paskatos, ir isterin, istorija, istorinė ir kultūra yra skiriasi labai ES, kadangi kalbėt galiu tik tai vieną minutę, tai pirmininkė čia ir sustosiu. Dėkoju. Merci, Madame Maginis. Čia, ponė Maginis. Pirmininkė, šiek tiek taip jau susiklosti, kad nuolatos man tenka po Stiurto pasisakyti, bet gal ir neblogas tai įprotis. Mes džiaugiamės Airijoje ir Niderlandai matyt labai džiaugiasi tam, kad Britanijos rinką mes sviestų ir grėtinę aprūpiname. Tikiuosi, kad taip ir bus ir po Brexito. Du dalykai, kuriuos norėčiau pasakyti. Nu, priminkite man, e, kokios yra subsidijos Šveicarijoje, nes aš pasižymėjau 2500 eurų už hektarą, lyginant su 300 už hektarą Europoje. Jūs linksite, reiškia, teisingai nugirdau. Kitas komentaras. Kai jūs sakėte privalomas gamybos valdymo priemonės, ar tai reiškia, kad pieno kvotų sistema reikalinga, ar kažkas tame tarpe tarp laisvos gamybos ir jos tam tikro valdymo? Ir ar tas yra įmanoma praktikoje, ar įmanoma su, sutvarkyti ir suvaldyti? Kalbant apie priekybos politiką, aišku, priekyba yra dviejų pusių eismas, jeigu yra mažiau reguliavimo tam tikrose rinkose, kuriuose, kurių prieigą bandome gauti, tai yra puiku pieno sektoriaus ūkininkams Europoje. Ar teisingai įvertinau situaciją? Dėkoju. Ačiū už pasisakymus. Dabar žodis bus poniai Trūvi, kuri atsakys į klausimus. Penkios minutės dėja jums tik tai skiriamos, nes neturime daug laiko. Dar vienas klausimas mūsų laukia. Prašau. Uh, Ačiū, dėkoju už visus klausimus, labai įdomius ir pabandysiu ne per ilgai juos atsakyti, kad netektų jums dirbti per ilgai šiandieną. Taigi, bandysiu kiek įmanoma atsakyti į klausimus ir atsiprašau, jeigu nei visus atsakysiu. Pirmiausia, dėl mūsų pasiūlymų. Mes pirmose rekomendacijose teigiame, kad ne tik reikalingas mechanizmas 200, pagal 221 straipsnį laisvanoriškai mažinti gamybą mainais už paramą, būtent tie ūkininkai, kurie mažina gamybą, gauna paramą. Bet kita vertus mes manome, kad tam turi būti skiriamas kur kas didesnis biudžetas nei dabar, nes per kelias savaitės tas biudžetas buvo faktiškai išnaudotas tų gamintojų, kurie rinkosi mažinti gamybą. Ir taip pat mums atrodo, kad jeigu nebus bendrai tas daroma visoje Europoje, tuomet e, kyla rizika, kad bus sumažinta gamyba tam tikrose regionuose, tačiau išauks gamyba kitur, kalbant apie tuos gamintojus, kurie sako, na gerai, tie mažina gamybą, tai puiku, mes didinsime, nes matyt bus iš, išsaugotos kainos ir rezultatas bus tas, kad per, per, per viršinės gamybos mes rinkoje nesumažinsime, nes matėme Airijoje, Niderlanduose, Danijoje, bent jau Airijoje, Niderlanduose ir Belgijoje, kad išaugo gamyba bendrai 2016 metais gan smarkiai. Taigi tai, kas buvo pasiūlyta ir Prancūzijos memorandume 2016 m. vasario mėnesį, būtent aktyvuoti 221 straipsnį, o ne 212, 222, ne 221 straipsnį. Ir konferencijoje, kur buvo kalbama apie, 13, 13 metais buvo kalbama apie inkistės sektorių Europoje, buvo pateikta tam, tikra, tam tikras apibendrinimas ir pritaikyti tą taip vadinamąją free scheme, laisvąją sistemą inkistės sektoriuje. Kad būtų gamyba mažinama palaipsniui, tačiau matome, kad viso Europoje regionuose jaučiama krizė ir jeigu yra per, perviršinės gamybos krizė, kaip yra dabar, tarkim, tai tuomet reikia aktyvuoti tą straipsnį. Ta krizė tikrai nesibaigė. Ir taip pat e, išmokos gamintojams stabilios, tačiau mažėjo kai kuriuose regionuose ir dėl to nereali kaina yra mokama gamintojams. Tarptautinėje rinkoje, pavyzdžiui, sviesto sektorija, bet ne miltelių sektorija, nes uh, pieno miltelių sandėliavimas, viešas ir privatus sandėliavimas yra didžiulis, tačiau matome, kad kaina, kurią gauna gamintojas, mažėja arba mažėja, arba išlieka stabili, bet bet kuriuo atveju neauga ta kaina. Taip pat jūs kalbėjote apie pagalbą penkistės sektoriui ūkininkams. Prancūzijoje mes atliekame atitinkamą analizę ir, ir nustatėme, kad ketvirtadalis pinkystės ūkininkų Prancūzijoje neigiamus, pa, neigiamas pajamas turi. Tai yra mūsų techninio instituto skaičiai. Taigi ketvirtadalis penkystės sektoriaus ūkininkų turi neigiamas pajamas. Aš žinau, kad situacija panaši ir kitose šalyse, vykstant labai svarbiai sektoriaus restruktūrizacijai. Toliau atsakysiu į kitus klausimus dėl dėl priemonių įvairių. Mes manome, kad reikalingos tikrai reikalinga pritaikyti priemonės krizės algamas, tai nereiškia, kad reikia grįžti prie kvotų, bet reikalinga parama, kuri leistų stabilizuoti pajamas, ūkininkų pajamas, ar tai būtų per savišalpos fondas, fondus bendrus, arba Europos e, krizės rezervą, arba kontracikliškas išmokas bet tas rezervas turi būti pakankamai finansuojamas ir to šalis, naujų valstybių narių atstovai, rytų Europos valstybių atstovai uždavė klausimus apie jų situaciją ir, aišku, mes turime visi atsižvelgti tas specifines tam tikrų regionų problemas, bet Mes savo rekomendacijose manome, kad reikalingos gamybos tvarkymo ir su, su, su, suvaldymo priemonės. Toliau kitų šalių patirtis. E, taip, Kanadoje yra taikomos kvotos, kaip ir pas mus buvo anksčiau. Intervencinė kaina yra nustatoma pagal gamintojo gamybos kaštus. Toliau bendras planas, provincijos planas, pavyzdžiui, yra provincijoje fiksuota kaina, dėl kurios sulyksta valstybė su e, tos profesijos atstovais. Yra fiksuota kaina. Ir provincijoje ir jūs klausite, kokių padarinių turės CETA susitarimas su Kanada pinkistės sektoriui. Mes su kolegomis iš Kanados bendraujame ir iš tiesų bijoma yra, kokiu padariniu atneš CETA, ypatingai sūrio sektoriuje. Taigi kanadiečiai tikrai bijo, kad nes yra daromas dėlis spaudimas tai kvotų sistemai, tai jie bijo, kad ta kvotų sistema gali būti panaikinta. Uh, Na ir galime, aišku, kelti klausimus dėl tos kvotų sistemos Kanadoje ir matome, kad gamyba yra iš tiesų gan intensyvi ir jeigu lygintumėme, pavyzdžiui, jautienos ar mėsos sektorių Kanadoje, tai pavyzdžiui, ten rinka visiškai nėra reguliuojama. Uh, Taigi tik, tik tai būtent pieninkystės sektoriuje būtent yra reguliuojama rinka ir ten vyrauja būtent tokie nedideli šeimos ūkiai. Na ir dar vienas dalykas, norėčiau parodyti šią skaitę su žemėlapiu. Nežinau, ar gerai matote, tą žemėlapį žaliai yra tie regionai pažymėti, kur 2014 metais buvo daugiau pieno gamybos kvadratiniam kilometrui rožinė spalva, tai yra tie regionai, kurie 7-14 metais e, gavo pelną, o kitas spalva, kurie nuostolius patyrė 7-14 metais. Čia matome, kad tai yra daugiausia tie regionai, kur buvo daugiausia gamybos, intensyviausia gamyba kvadratiniam kilometrui. Ir taip pat, pažiūrėjau, Niderlandai privalėjo įdėkti tam tikrą sistemą dėl e, galvijų transportavimo. Ir kaip ir pieno buvo gaminama daug, tačiau valstybė susidūrė su aplinkosaugos direktyva ir jau nesugebėjo, arba bent jau mažiau galėjo laikytis tos direktyvos nuostatų. Taigi mes matome, kad čia svarbus ir aplinkosauginis aspektas, kalbant apie geografinę specializaciją. Taigi tiek, dėkoju. Ačiū, mes irgi Jums labai dėkojame ir atsiprašome, kad tiek mažai galėjome skirti laiko atsakymams. Tikrai tai labai nemalonu, bet toks yra tas sudėtingas mūsų darbas ir dar turime vieną darbo tvarkėje klausimą, taigi neturėjome, negalė, neturėjome galimybę skirti atsakymams daugiau laiko. Ačiū. Dabar periname prie šešto punkto mūsų darbo tvarkėje. Mm, čia keitimasis nuomonėmis dėl komisijos įgyvendinimo direktyvos, kuria iš dalies keičiami tarybos direktyvos 2029 EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į bendryje ir išplitimo joje. Pirmas penktas priedai projekto. E, tarybos direktyva bus pakeista, kaip žinome, e, bus patvirtinta nauja direktyva. E, dėl to buvo sutarta spalio sesijoje, pat ir Strasbūrė ir oficialiame leidinyje, praeitą savaitę jį buvo paskelbta, ponia Agilera kalbės šią temą ir kalbės apie šią įgyvendinimo direktyvą. Ji teigia, kad ši priemonė netitinka užsibrieštų tikslų, kalbant apie mm, augalų kenksmingus e, organizmus. Santė generalinis direktoratas e, pernai pristatė įgyvendinimo direktyvą ir šiandien vyks e, šiandien papildoma diskusija šią temą ir greičiausiai balsuosime dėl rezoliucijos projekto rytoj iš ryto. Mm, turėsime ir komisijos atstovus, kurie atsakys į jūsų klausimus. Bet e, suteiksiu komisijai žodį vėliau, po to, kai pasisakys ponia Agilera. Taigi, prašom. O vėliau, aišku, suteiksiu žodį kitiems norintiems. Ačiū, pirmininkė, labai greitai. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę kalbėti šią temą. Ankstesnėse diskusijose mes nepasiekėme bendro sutarimo Bet manau, kad nieko blogo tas diskusijas tęsti ir toliau bandyti išsiaiškinti probleminius e, elementus. Yra e, pasiūlyta gyvendinimo direktyva, kuriam bus pakeisti 2000 direktyvos priedai. Praeitą kartą, kai kalbėjome šią temą, žinojome, kad bus teikiamas naujas teisės aktas, E, kas yra gerai ir aš tikiuosi, kad tam teisės aktų įsigaliojus bus išspręstos tos problemos, su kuriamis mes dabar susidarėme, susidurėme. Bet e, naujoji įgyvendinimo direktyva iš tikrųjų kelia pavojų e, kai kurioms naujo, naujai siūloma teisės akto, naujo reglamento nuostatams. Pirmiausia, finosanitarinei tikrinimai citrusiniams vaisiams. Mm, pagal šią direktyvą Daug kas priklauso nuo to, kur tie vaisiai e, vežami. Taigi, jeigu nebus tinkamų inspekcijų, tinkamų tikrinimų, tai bus e, iš tikrųjų problematiška. Taip pat e, svarbu, ar tie vaisiai bus naudojami švieži, ar naudojami konservuoti. Taigi Pirmasis klausimas yra nepakankami tikrinimai. Konkrečiai kovojant su citrusinių vaisių uh, e, lygomis, pagrindiniais citrusinių vaisių kenkėjais. Ir tai yra problema ne vien aktuali Ispanijai. Tai yra bendra augalų sveikatos srities problema. Čia pabrėžiu ne vien Ispanijos problema. Taigi, konkretus kenkėjai uh, pažeidžiantis citrusinius vaisius. Ir priminsiu, kad panašių problemų mm, yra ir Italijoje, taigi patik, patikrinimai atitinkami yra labai svarbus ir tie tikrinimai turi būti veiksmingi. Ypač e, kalbant apie dvi labiausiai paplitusias citrusinės lygas e, du pagrindinius e, kenkėjus. Antra. Antra dalis e, mūsų rezoliucijoje. Dar viena trečia lyga, trečia kenkėjų rušis Mes e, manome, kad e, nėra išdėstytos aiškiai e, nuostatos dėl perdirbimo. Kalbant apie citrusinius vaisius, jie kovojant su tuo konkrečiu kenkėju, vaisiai turi būti termiškai apdorojami, tai yra jie turi būti šaldomi. šaldimas reikalingas, kovojant su šią konkrečią kenkėjų rušimi. Ir tą patvirtino taip pat ir JAV mokslininkai. Taigi tai yra dar viena svarbi problema. Ir aš manau, kad ją būtina spręsti ir e, turi būti numatytas atitinkamos nuostatos nepriklausomai nuo to, kur yra vežami vaisiai. Nes mes iš tikrųjų nežinome, kokiais būdais kenkėjai gali patekti į rinką. Aš e, tikrai nieko prieš e, neturiu tarp, prieš tarptautinę prekybą tarp e, citrusiniais vaisiais, ne prieš, kad vaisiai būtų um, vežami, transportuojami, bet mes turime iš tikrųjų apsaugoti ir ES gamintojus, kad jie neprarastų pajamų dėl citrusinių vaisių lygų. Žinoma, ačiū. Ačiū, Klara. Mm, dabar pradėsime diskusijas, ponė Müller. Ačiū pirmininkė. Na, neslėpsiu, kad e, man kyla klausimų dėl rengiamos rezoliucijos. Kalbame apie naujai teikiamą reglamentą, kuris greičiausiai įsigalios 2020-aisiais, o dabar mes rengiame rezoliucijos projektą dėl įgyvendinimo direktyvos, dėl įgyvendinimo akto. Manau, kad, na, kyla klausimas, ar e, bus iš tikrųjų. Ar turės kažkokį privalomą poveikį mūsų rezoliucija, netgi jeigu dėl jos balsuosime rytoj? dar svarbus klausimas - EFSA atsakomybė. E, mes turime pasitikėti EFSA ir to, kad imsis atitinkamų priemonių, kad bus e, užkirstas kelias e, pažeistiems vaisiams, patekti į ES. Dar kyla prekybos su trečiosiomis šalimis klausimas. Mes e, nenorime mm, kenkti tai prekybai, numatydami netarifinės kliūtis. Taigi aš būčiau linkusi atmesti šį rezoliucijos projektą. Ačiū, ponas Dės. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Agilera. Ir ačiū už tai, kad um, teikėte šį rezoliucijos projektą. Aš pripažįstu, kad um, yra reali problema. Iš tiesų, iš trečiųjų šalių į ES įvežami kenkėjai ir lygos. E, ir aš dar nesisprendžiau, kai balsuosiu rytoj, greičiausiai balsuosiu už rezoliuciją, todėl kad e, manau, kad reikėtų e, šio klausimo pasitarti ir su taryba. Aš pasitikiu tarybos moksliniais ar ekspertų komitetais ir tikiu, kad taryba prims tinkamą sprendimą. Ir dar vienas klausimas. Mes svarstame šį klausimą šiandien ir turime balsuoti rytoj. Man atrodo, abejotina ši procedūra. Mes balsuoti turėtume vėliau. Iš tikrųjų, nelabai gerai, kad e, šiandien tik po septintos vakaro bus parengti balsavimo sąrašai ir jau rytoj iš ryto turime balsuoti. Kodėl mes visada dirbam su tokiu laiko spaudimu? Mums turėtų būti suteikta daugiau laiko. Aš tikrai nekritikuoju čia dabar rezoliucijos projekto, aš tik kritikuoju pačią procedūrą mes turėtume apsvarstyti galimybę balsuoti po savaitės, pavyzdžiui. Aš manau, kad um, su manim sutiktų ir kiti uh, komiteto nariai, ponia Šlain, um, kurios um, nėra man pritarto. Ačiū, ponia Heras Garsija. Ačiū, norėčiau pritarti tam, ką sakė ponia Aguilera. Tai yra tikrai labai rimta problema Zilė fastidiosa e, kenkėjas e, neseniai pateko į Ispaniją, dabar e, jis išplito Balearų salose ir mes jau krypėmės į komisiją, kalbame apie endeminę situaciją ES. Nėra pakankamų barjerų, kurie užtikrintų, kurie apsaugotų mūsų teritoriją nuo invazinių rušių patekimo kurios daro žalą mūsų auginamoms kultūroms. E, mes esame ribojami mūsų aplinkos auginių teisės aktų, turime e, taisyklės, e, fitosanitarinės taisyklės taikomas mūsų produktams, bet Iš tikrųjų, turime labai konkrečią e, problemą susijusią su konkrečiomis kenkėjų rušimis. E, komisija pritaikė šiemet e, konkrečias priemonės prieimė sprendimą dėl um, tikrinimų sumažinimo. Tai buvo pasiūlyta kaip laikina priemonė, bet dabar komisija nori, kad e, šis, ši priemonė taptų nuolatinė. Tas sprendimas buvo priimtas gegužės mėnesį. Ir e, nuo tada mes matėme, kad e, kenkėjai Mm, bent dvi citrusinių vaisių lygos išplito. Taigi komisija priima sprendimą dėl laikinų priemonių, bet e, laikinų priemonių e, nepakanka. Mes iš tikrųjų, mm, tiksliau, mes negalime leisti, kad ta laikina priemonė taptų nuolatinė, nes, kaip sakė ponia Gilera, mes uh, kyla grėsmė citrusinių vaisių gamybė Europos Sąjungoje. Ačiū, Infanas De Castro. Ačiū. Aš be abejo pritariu tam, ką sakė e, ponia Hares Garcia ir ponia Aguilera. Bet e, problema iš tikrųjų ta, kad mes negalime atidėti balsavimą, nes priešingo atveju negalėsime e, balsuoti gruodžio mėnesio sesijoje Strasbūrė. Ir noriu pasakyti kolegoms, kad mes tikrai e, nemažai padirbėjome. Mūsų darbas davė konkrečių rezultatų. Yra McIntyre pranešimas, pavyzdžiui. Na, dėja, tas ta, gyventinimo direktyva siūloma komisijos iš tikrųjų netitinka mūsų pozicijos dėl reglamento, netitinka paties reglamento. Taigi aš norėčiau pritarti siūlomam rezoliucijos projektui. Ačiū, ponas Belder. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad sutinku su pono des iškeltų klausimų dėl pačios procedūros, kodėl čia taip reikia dabar skubėti. Aš pasisakyčiau už tai, kad balsavimas būtų atidėtas. Mes pasisakome prieš ponios Agileros rezoliucijos tekstą ir siūlymą, nes nemanome, kad toksai apdorojimas, toksai tokio laiko, laikotarpio nustatymas čia būtų reikalingas. Ir jeigu jūs manote, kad toks citrusinių vaisių apdorojimas, citrusinių vaisių iš pietų atvežtų citrusinių vaisių apdorojimas šalčiu kelia problemų, na, nežinau, kaip yra ten su citrusiniais vaisiais pietinėse valstybėse, mes nepasisakome už tokį apdorojimą, Čia kiti, pavyzdžiui, apdarojimo variantai net nėra numatyti. Tai mes nenorime, kad citrusinių vaisių pramonė patirtų šoką. Ačiū, ponas Hautama. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ponė Gilerai Garsiai už tai, kad parinkė rezoliucijos tekstą. Man atrodo, kad labai svarbu apsaugoti ES nuo kenkėjų iš trečiųjų šalių. Be jokios abejonės turime imtis rimtų priemonių, visuomet būti pasiruošę saugoti savo produkciją. Bet skaitant dabar tą rezoliuciją, man susidaro, man kyla tam tikro bejonių ir klausimų, kodėl tik tai citrusnių vaisių e, atveju yra taikoma konkreti priemonė, tas apdorojimo šalčių. Kodėl nėra įmanoma e, atsižvelgti į kitas veiksmingas priemonės. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie apdorojimą šalčiu tik tai, uh, tai tuomet e, tampame labai pažeidžiamais arba ribojame viską tik tai šiuo metodu ir naujos inovacijos nėra įmanomos tuomet, nėra veiksmingos priemonės, kurios galbūt netgi geresnės yra ribojamos, didinamo, didinami kaštai. Ir taip pat aš manau, kad turime atsižvelgti ir į tai, kad e, pirmiausia tai gali turėti protekcionistinių padarinių, kalbant apie ES politiką trečiųjų šalių atžvilgių, nežinau, ar tai dera su PPO taisyklėmis. Ir aš net nežinau, ko mes kaip agri komitetas norime. Taip, turime apsaugoti ES nuo kenkėjų, kuo galima efektyviau. Tačiau jeigu tik tai susitelksime ties apdorojimą šalčių, tai man neramu, kad čia labai tokia siaura protekcinė e, politika vykdoma. Ir norėčiau taip pat e, paprašyti visų atsižvelgti į tai ir atidėti balsavimą į kitos savaitės pirmadienį. Aš girdėjau iš savo darbuotojų, kad yra vis dar įmanoma balsuoti kitą savaitę pirmadienį Agri komitete ir tada vis tiek dar spėtumėme pateikti tą klausimą plenariniam posėdžiui. Dėkoju. Ponas Takula. Ačiū, ponia pirmininkė, Aš taip pat norėčiau pasakyti, ką mes Suomijoje apie visą tai manome. Mes tikrai esame priklausomi nuo citrusinių vaisių importo dėl to, kad nu, tiesiog pas mus šalta. Yra ir kitų tokių šalių. Aš manau, kad e, ši rezoliucija, na matot, ES turi daryti viską, kad užkirstų kelią uh, kenksmingiams organizmams patekti iš trečiųjų šalių. Bet kitas dalykas, kad trečiosios šalis taip pat turi užtikrinti, kad jų eksportuojama produkcija nėra eksportuojama kartu su kenksmingais organizmais. Jeigu kalbėsime paprastai, tai mechanizmas jau egzistuoja. Jeigu uh, siuntos užterštos kenksmingais organizmais, tai yra taikomos sankcijos, turi būti taikomos sankcijos ir aš manau, kad reikia naudotis turimomis galimybėmis. Ir aš manau, kad augalų uh, sveikatos atstovai turi užtikrinti tokių priemonių taikymą. Ačiū. Toliau ponas Dantonas. Taip, pona pirmininkė. Ši diskusija man primena diskusiją kuri vyko dėl ekologinio ūkininkavimo, ekologinės žemdirbystės. Nes šiuo atveju mes tarsi kalbame apie šiaurę atskirai, apie pietus atskirai, bet e, dabar mes matome, kad invazinių rušių problema vis labiau aktualėja. Ir dar reikia pasakyti, kad klimato kaita gali suvaidinti savo svarbų vaidmenį. Taip, mes turime kalbėti apie laisvą rinką, bet mes kitą vertus turime užtikrinti e, saugą ir naudoti, dėl tam reikia įvairias fitosanitarinės priemonės. Nepamirškite, tai yra ir kitų problemų, su kuriomis susidurėme. Pavyzdžiui, iš šiaurės į pietus e, paplito e, snukio ir nagų lygos Ir aišku, svarbu surasti gerų sprendimų. Kitas dalykas, kad parlamentas tikrai turi parodyti savo poziciją. Pozicija yra ta, kad mes manome, jog reikia kovoti su uh, invazinėmis rušimis. Ačiū dabar komisija. Pone Andri. Ačiū. Noriu pirmininkė padėkoti Jums, kad suteikite galimybę pasisakyti. Na, kaip jau ir anksčiau kalbėjome, komisijos pasiūlymų bus sustiprintos importo priemonės. Mes turime kovoti su kengsmingais organizmais, tą jau darome nuosekliai. Ir kitas dalykas yra visas sąrašas kenksmingų organizmų. Yra e, citrusų, e, citrusinių vaisių, ta juodadėmė ir, ir kanga lyga. Ir komisija mano, kad mūsų siūlomos priemonės tikrai neprieštarauja e, naujajam reglamentui. Tiesą pasakius, mes net numatome griežtesnės priemonės, nes kenksmingo organizmų sąrašas yra plečiamas. Ir nemanau, kad mes pažeidžiame reglamentą dabar dėl perdirbimo. Yra Europoje gamintojai, kurie importuoja tam tikrus produktus, tam tikrą produkciją, Ir jūs manote, kad reikia taikyti naujus metodus ir kad gamintojai turėtų kitaip veikti ir mes, nepamirškite, siūlėme e, priemonės, kurios būtų taikomos atvežtiniai produkcijai iš Urugvajaus, Brazilijos ir Paragvajos. Ir um, Mes manome, kad vienoda priemonė turi būti taikoma visur, todėl imamės horizontalaus požiūrio ir kad svarbu um, taikyti priemonės ne tik tai valstybėse narėse, kurios importuoja, bet visur tos pačios priemonės turėtų būti taikomas. Be to, jeigu jūs paskaitysite apie mūsų siūlomą, uh, ką apie mūsų siūlomą požiūrį ir priemonės mano EFSA, Tai Europos saugaus maisto agentūra e, visiškai pritarė. Taip, e, yra infekuojami, infekuotų vaisių, bet turi būti labai griežti reikalavimai, be kita ko nustatomi ir perdirbimui. Ir EFSA mano, kad jeigu neauginami citrusai, tai tada e, nėra apie ką ir kalbėti. Nebejotina, kad turi būti vykdoma veiksminga kontrolė nuo pat įvežimo punkto. Ir visa tai turi būti e, daroma teisingai. Be to, man atrodo, kad EFSOS nuomonė yra visiškai aiški. Dabar kalbant toliau apie perdirbimą ir apdorojimą. Mes e, remiamės EFSOS ataskaitą tiek kovojant su citrusinė kanka ir atitinkame tarybos komitete vyko diskusija tarp valstybių narių ir um, Aš manau, kad kai kalbame apie priemonės, kurias turi taikyti trečiosios šalis, tai jos pačios turi nuspręsti, ką daryti, nes dažniausiai jau žino, kokios priemonės veiksmingos. Bet jeigu mes pasirenkame kažkokį vieną metodą, tai atvirai pasakysiu, kad e, komitete diskusijos baigėsi, o jūsų komitete vykstanti diskusija dėl apdorojimo šalčių gi nesibaigė. Nesibaigė ši konkreti diskusija ir a, tarybos komitete. Ne viskas yra dar aišku, tačiau tikrai komisija nelabai supranta, ką galėtų jinai daugiau padaryti, nes mes suderinome viską su EFSA ir nepažeidžiame EFSOS nuomonės, siūlydami savo priemonės. Taigi tokia padėtis. Aš manau, kad nuolatinėme komitete taryboje diskusijos vyks toliau. Aišku, mes analizuosime ir jūsų pastabas, nes um, daug, ką perdo, daug informacijos perdoda jūsų komitetas, daug ką išgirstame iš valstybių narių. Bet tiesą pasakius, turiu pripažinti, kad mes nežinome, kaip galima būtų kitaip pasielgti, nes komisija pasiūlė tai, ką jį galėjo pasiūlyti E, ir nustatė labai griežtas sąlygas, kokias rekomenduoja nustatyti EFSA. Na, su valstybėmis narėmis, aišku, galima e, dar konsultuotis ir bandyti kartu ieškoti kažkokio tarpinio varianto, to auksinio e, vidurio, tam, kad um, išvengtume kenksmingų organizmų. Tačiau apsiriboti vien tik tai vienu metodu. Žinote, mes paprastai apsvarstome įvairiausius variantus, nes yra teikiama nemažai pasiūlymų. Todėl, kaip aš sakiau, komitete turėsime dar apie tai kalbėti. O kai komitetas, o kai jūsų komitetas nubalsuos, tai tada trečiosios šalis bus informuojamosgi ir jos per 60 dienų turės pateikti savo nuomonę. Žodžiu, priemonės, e, apsauginės priemonės visada yra geros, bet kaip jau sakiau, komisija siūlo tokias priemonės, kurios yra moksliškai rekomenduojamos, kuriom e, neprieštarauja EFSA Dar vienas dalykas, kad tas 60 dienų laikotarpis nebūtinai per jį gali suspėti atsakyti. Todėl būtina konsultuotis su trečiosiomis šalimis. Ir mes konsultuosimės po to, kai vyks e, orientacinis balsavimas jūsų komitete. Ir tikrai norime pasakyti, kad perdirbimo pramonėje tikrai šiuo metu nekyla jokia aštresnė problema. Todėl komisija toliau laikysis a, savo pasiūlyto teksto ir tų netidėliotinų priemonių, kurios, kurių siūlo imtis pirmininkas. Na, mes suprantame, kokie kyla pavojai. E, parlamentas tikrai turės greitai veikti, greitai reaguoti, todėl dabar kyla klausimas, ar rytoj balsuosime dėl pasiūlytos rezoliucijos. Rezoliucija tikrai svarbi. Aš ir turiu savo asmenę nuomonę. Bet ką mes darysime? Rytoj balsuosime ar lauksime kitos savaitės? Ir ar tada pakaks mums laiko užsitikrinti komitete daugumą, kaip ir plenarinėje sesijoje. Taigi kyla toks klausimas. Tai ar rytoj balsuoti, ar atidėti balsavimą. Bet turint galvoje, kaip tai svarbu, mes galime dar peržiūrėti Klaros pasiūlytą tekstą, pagalvoti, kaip galima atsižvelgti į, visus, į visą kitą diskusiją. Paula. Na taip, reikia paieškoti sprendimo. Aš a, tikrai manau, kad jeigu ir atidėsime porą dienų balsavimą, tai netaip bus a, baisu. Bet svarbiausia, kad gruodžio mėnesio a, plenarinėje sesijoje būtų apie tai balsuojama. Reikia tiesiog pasitikslinti su sekretoriatu. Bet to nemanau, kad galima iš esmės keisti Klaros tekstą. Sekretariatas informavo, kad jeigu mes balsuosime gruodžio penktą dieną, mes vis tiek galėsime pateikti rezoliucijos projektą balsavimui plenarinėje sesijoje, kuri vyks gruodžio mėnesį. Taigi Techniškai žiūrint, penktą dieną galime balsuoti komitete, paskiau teikti plenariniai sėsiai. Taigi techniškai yra įmanoma pateikti e, e, pasiūlymą pirmininkų suėgai įtraukti rezol... balsavimą dėl rezoliucijos į sesijos darbo tvarkę. Bet mums nebejotinai reikia užsitikrinti ir politinių frakcijų vadovų pritarimą, jeigu mes norime kad um, plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį bus, būtų uh, balsuojama. Ir manau, kad rytoj mes vis tik tai balsuosime, nes klausimas labai aktuolus, labai svarbus. Taigi tiek šiandien. Pirmininkas dėkoja visiems. Gero vakaro ir iki pasimatymo rytoj ryte.